Nous allons commencer notre réunion. Gerbiami kolegos, pradėsime mūsų posėdį. Kviečiu visus susėsti. Donc, euh, Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous nous... Labą dieną, sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Pirmą šiais metais yra mūsų komiteto posėdis. Norėčiau padėkoti gerų, tiksliau palinkėti gerų metų. Šiais metais dar turime nemažai darbo, ypač dėrybas dėl vystamojo bendradarbiavimo instrumento, taip pat Europos humanitarnės pagalbos institucijos, tūkstantmečio plėtros tikslų nustatymas po 2011 metų mūsų taip pat laukia ir taip pat daugiametė finansinė programa dėl FEDO, dėl Europos vystimosi fondo. Taip pat šiais metais numatoma mažinti lėšas vystimosi sryčiai, bent jau taip yra numatyta. Todėl mes turime būti budrus ir pasiruošę veikti. E, manau, kad kartu su jumis kolegomis e, pavyks apginti vystamosios pagalbos principus per dėrybas ir įvairiose formuose, kuriuose jūs dalyvausite. E, pradedant šį posėdį taip pat dėlėtų paminėti situaciją Malyje. Manau, kad kaip ir dauguma kolegos, manau, jog e, ši intervencija yra pateisinama, bet ji neturi trukti pernelyg ilgai ir afrikiečiai turi perimti šią misiją iš prancūzų. E, šis karas yra dviejų nesėkmių pasiekmė. Pirmiausia, politinės nesėkmės e, pasiekmė. Na ir taip pat dar nereikėtų pamiršti, kad terorizmas vystos ir klesti skurdžiose šalise. Ko gero, reikėtų persvarstyti vystimus planą Sahelio regionui reikėtų struktūrinės programas peržiūrėti, nes kartais jos besivystančioms šalims e, primetamos ir sudaro sunkę naštą, ypač e, kiek tai yra susiję su maisto sauga. Nacionalinis, nacionaliniai dialogai turi atsižvelgti į mažumų teisės. Taip pat su, labiau subalansuotas vystimasis turi būti numatomas ir apsirūpinimo maistu problema yra tie komponentai, kurie svarbus malio kriziai išspręsti. 400 tūkstančių žmonių yra e, persikėlė į kitas viesas, 18 milijonų e, žmonių kenčia dėl bado. Malio gyventojai turėjo bėgti iš savo gyvenamų vietų. Praėjusią savaitę Lady Ashton patvirtino, kad humanitarnė pagalba Maliui bus padidinta tam, kad būtų atitinkami e, Malio gyventojų poreikiai. Aš esu įsitikinusi, kad komisarė Georgieva kai tik tai turės daugiau informacijos mums pateikti šio klausimu, apsilankys mūsų posėdžiuose, kaip kad jie iki šiol yra dariusi. Mėly kolegos, dabar patvirtinsime darbo tvarkę. Nedidelių pakeitimų čia yra. Pone Liovin turi dalyvauti žuvininkystės reikalų komiteto posėdėje. Todėl jos pranešimas susijęs su Madagaskaru bus paskutinis mūsų darbotvarkės, šiandieninės darbotvarkės klausimas. Ar būtų komentarų dėl pakeistos darbotvarkės? Jeigu ne, tai tada patvirtinsime darbotvarkę tokią, kokią, kokią dabar paminėjau. Jūs esate gavę gruodžio 6 dienos posėdžio protokolo projektą. Jeigu turite pastabų dėl jo, tai e, sekretariatui iki posėdžio pabaigos galite savo pastabas išsakyti. Jeigu tokių pastabų nebus, tai tada protokolas bus patvirtintas. E, <clears throat> bus patvirtintas. Taip pat e, esate gavę koordinatorių sprendimų ir rekomendacijų patvirtintą projektą dėl gruodžio 13-18 dienos. Jeigu turėtumėte komentarų dėl šio darbo tvarkės punkto, taipogi sekretariatui iki e, mūsų šiandienos posėdžio pabaigos prašytumėt juos komentarus pateikti. Jeigu to nepadarysite, tai laikysime patvirtintais e, šios sprendimus. Dabar pirmininkės pranešimai. Kartu su ponu Broku rinkimų stebėjimo komisijai pirmininkauju ir štai kokias rekomendacijas galiu išsakyti. Kaip jūs tikriausiai jau ir žinote, Europos parlamentas kiekvienais metais dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose. E, jomis yra siekiama rinkiminių procesų legitimumą užtvirtinti nacionaliniu lygiu, taip pat padidinti piliečių e, pasitikėjimą demokratiją, užtikrinant tiksliau stebint, kad rinkiminis procesas vyktų kaip manoma skaidriau. Demokratinis legitimumas yra būtinas šalies vystimuisi. Rinkimų stebėjimas prisideda prie žmogaus teisų situacijos gerinimo bei konfliktų stabilizavimo. Rinkimų stebėjimo misijos daugiausia vyksta AKR šalyse. Na, o mes šio komiteto nariai e, esame pakankamai kompetitingi dalyvauti tokiuose misijose. Kartu su panu Broku pasirašiau laišką e, poniai Ešton, kuriame mes prašome užtikrinti pusiausvyrą tarp mūsų komiteto ir AFET komiteto, skiriant rinkiminių misijų stebėjimo, rinkiminių stebėjimo misijų vadovus. Norėčiau paskatinti jūs visus demokratijos stiprinimo e, ir rinkimų stebėjimo misijose dalyvauti siūlau, jeigu dar nesate dalyvavę rinkimų stebėjimo misijose, tai, tai padaryti. Aš būtinai paremsiu jūsų e, kandidatūrą, jeigu norėsite tapti rinkimų stebėjimo misijos vadovais. Taigi, dabar ir po to, po rinkiminių misijų, siūlyčiau pateikti savo išvadas vystimosi komitetui. Taigi, Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Peter Great Faber. Ir aš tapau e, einant į šias pareigas nuo metų pradžios, esu atsakingas už santykius su Europos parlamentu ir tikiuosi, kad dabar turėsiu progą susipažinti dar geriau su Europos parlamento darbu, dirbsime kartu ir rengsimės jūsų minėtai konferencijai. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija pirmam pusmečiu siūlys tam tikras iniciatyvas, kurios, kurios jau yra ir žinomos. Rytoj vyks klausimas dėl pabėgėlių klausimų ir aš norėčiau patvirtinti, kad mes sulaukėme kad mes laukiame komunikato, kuris bus, turės būti priimtas vasario mėnesio pabaigoje. Mes tikimės, kad priimti sprendimai bus susijęti su uh, E, strategiją rengiantis New York'e vykstančiai, vykstančiai konferencijai. Bus e, dirbama prie laikotarpio po 2015 metų ir bus taip pat kalbama apie tvaraus vystimosi tikslus. Komisarai Pybalks ir Potočnik e, taip pat aptars savo sričiai, susijusius susijusius klausimus. Dėl maisto saugos ir maisto apskritai. Mes turime įgyvendinimo planą darbų su besivystančiomis šalimis ir žinome, kad ponas Pybalks gruodį jau jūsų komitete apie tai yra kalbėjęs, dabar komunikatas dėl vaikų mytybos e, ir galiausiai dėl maisto pakankamumo, e, dėl priemonės susijusius su maisto teikimu. E, Visą tai, e, visos tos priemonės yra skirtos užkirsti maisto, kelią maisto krizė besivystančiose šalyse. E, generalinis direktoras numeris vienas spręs šios klausimus, bus rengiamas planas ir bus stengiamasi pagerinti koordinavimą susijusi su šio plano įgyvendinimo. Dėl mot, dėl pagalbos motinoms ir vaikams maistu, teikiant pagalbą pirmiausia pabėgėliams. Mes norime pasakyti, kad tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes norime, kad būtų ši politika susieta su humanitarinėmis perspektyvomis ir taip pat su vis, vystimosi perspektyvomis. E, šioje srityje taip pat turėtų veikti tam tikros politikos. Galiausiai dėl E, maisto pagalbos e, trejiems metams. Yra būtina tą programą siekti su besivystančiomis šalimis, būtina, kad vystytųsi jų žemės ūkis, būtina aptarti maisto kainų klausimų ir vyriausybų gedėjimus plėtoti savo šalių žemės ūkį. E, bus taip pat parengtas komunikatas ir bus pasižiūrėta, ko buvo išmokta iš to e, darbo, kuris jau buvo dirbamas, ko buvo pasimokyta ir kokios problemos liko, liko ir kokias jas reikėtų spręsti. Tai yra svarbiausi mūsų darbai ir ačiū už galimybę pristatyti šias programas. Merci. Par... Ačiū. Klausimų komisijai nesame gavę, pagėdavimų bent jau juos užduoti. Taigi iš karto perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. čia yra dvigubas e, punktas. 2011 metų biudžeto įvykdymo, įvykdymo patvirtintas, trečiasis patvirtinimas, trečiasis skirsnis. Ir taip pat e, Europos plėtros e, fondo klausimas. Dabar iš karto žodis kalbėtojai. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga me... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtają kalbą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, dėl vystimosi fondo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad visuomet nejaukiai jaučiuosi, kai kalbame apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Europos parlamentas visuomet tikrina atitinkamus tekstus ir susiduria su įvairiomis datomis ir duomenimis, pateikė, kuriuos pateikė Europos komisija ir auditorumai. Aš aišku vertinu audito rūmų darbą ir aišku aš visuomet suprantu komisijos atsakymų prasme, tačiau man yra tam tikrą prasme nejaukų dėl to, kad Europos parlamentas negali savarankiškai, nepriklausomai tikrinti e, auditorumo ataskaitų, e, gilintis pats į tas auditorumų išvadas. Aišku, yra tam tikrų pavyzdžių. Galima užduoti klausimus komisijai parlamentas pats turi tris užduotis - tai yra teisėkura, atstovavimas piliečiams ir politikos kontrolė. Ir manau, kad būtent šita trečioji užduotis - politikos kontrolė dažnai yra nepakankamai įgyvendinama. Mes tiesiog esame per silpni šioje srityje. Suprantu, kad mes ne, negalime, iš, sėdėdami čia salėje savo kėdėje, negalime kontroliuoti politikos, tai nėra pakankamai e, lengva padaryti. Tačiau kalbant apie, pavyzdžiui, vystimosi fondo biudžeto įvykdymo pat, pat, patvirtinimą, galima pastebėti, kad 2011 metais buvo 1,5 procentų e, trūkumų nu, nustatyta, tai yra daugiau negu 2010 metais. E, todėl kyla klausimas, kodėl, kodėl tų klaidų yra tiek daug. Ar kontrolės sistema komisijoje e, yra pasikeitusi, ją, ja, pavyzdžiui, audito rūmai įvertina kaip iš dalies veiksminga. Tai reiškia, kad ji nėra veiksminga, reiškia, kad kontrolės sistema turi spragų. Ir tai yra susiję su tuo, kad delegacijos atitinkamose šalise turi matyti e, per mažai narių. Europos komisija savo atsakymuose e, į auditorumų ataskaitą teigia, kad sistema yra taip sukurta, kad būtų kuo mažiau personalų, bet tas personalas turėtų būti labai kvalifikuotas. E, ir atseit tai e, gerina kontrolės sistemos, e, pačią kontrolės sistemą. Aš pats tuo abejoju ir norėčiau paklausti, ar komisija galbūt galėtų papildyti šitą savo pastabą, ar galima, turint mažiau personalo, turėti daugiau kompetencijų, daugiau kvalifikacijų. Aš tikrai mielai išklausyčiau jūsų nuomonės, nes tai yra labai svarbu ir derantis dėl daugiametės finansų programos. Taigi daugiausia klaidų yra nustatoma e, imant, e, atliekant patikrinimus, kaip mokamos lėšos tarptautinėse organizacijose. Todėl kyla klausimas, kurį norėčiau užduoti komisijai. Ar šitos klaidos, ar dėl jų kaltos kažkokios konkrečios priežastis, kurias būtų galima pašalinti, 50 procentų mokėjimų yra klaidingi, kai kalbame apie tarptautinių organizacijų atsiskaitimus. Todėl kyla klausimas, kokio veiksmingumo mes čia galime tikėtis, kaip galime tikėtis daugiau kompetencijos turint mažiau personalo. Ir galiausiai paskutinis klausimas susijęs su vystimosi fondu ir jo biudžeto įvykdymu - tai e, programų skirtų infrastruktūros kūrimui įgyvendinimas. E, tas programų įgyvendinimas 2011 metais buvo e, žemesnis negu tikslas ir, ir jis netgi 16 procentų e, nepasiekė tikslo ar buvo žemiau nustatyto tikslo. Taigi tiek apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pone pirmininkė, ar turiu kalbėti dabar ir apie komisijos biudžeto įvykdymą? Taip? Gerai. Šis dokumentas šiek tiek yra geresnis, atrodo geriau. Čia mes kalbame apie užsienio pagalbą, apie ES biudžetą ir lyginant jį su vystimosi fondo biudžetu, galima pasakyti, kad materialinių klaidų skaičius yra mažesnis negu statistinis rodiklis. Tai yra jau geras skaičius, ir galbūt čia dar galima siekti šiek tiek pagerinti situaciją, bet e, kadangi kontrolė yra nustatyta yra iš, tik iš dalies veiksminga, tai situacija nėra pakankamai gera ir kalbant apie EFKO generalinį direktoratą, reikia čia atkreipti dėmesį jo veiksmus ir 2011 metais čia buvo 43 asmens darbo metai. Čia E, taip pat suprantame, kad yra tokia situacija, kai galima e, skolintis personalą, tačiau tie 43 asmens darbo metai tai yra, e, tai, tai yra jau peržengtos lankstumo ribos, todėl apie tai reiktų kalbėti su EFKO generaliniu direktoratu toliau pagalbos programų vadyba. Tam juk reikia personalo. Taigi personalo ne, nepakanka. Ir galiausiai ataskaitoje kalbama apie pamatuojamus rodiklus, rodiklius. <laughs> Atsiprašau, kad reikia taikyti pamatuojamus rodiklius ir pagal juos vertinti e, programų rezultatus. Reikia įvesti tuos rodiklius kiek įmanoma greičiau ir tai e, padėtų personalui, palengvintų jo darbą. Taigi tiek, ponė pirmininkė, ačiū. Merci euh, beaucoup. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams DEFCO. E, Direktuotojus vau ponas Šemelė. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiugu, kad galime šiandien paaiškinti, kas vyksta mūsųse ir kas vyko nuo 2011 metų ir kas paaiškėjo 2012. -aisiais. Prie pranešėjo klausimų prieisiu pamažu, jos po vieną aptarsiu ir pradėsiu nuo Europos plėtros fondo. 5,1 procentas klaidų Ir čia tą klaidų procentą galite vertinti dviejopai. Arba galite matyti, kad klaidų skaičius išaugo per tris pastarosius metus, arba galite konstatuoti, kad lyginant su dešimties metų pastarų perspektyvas, klaidų skaičius yra stabilizuotas. Auditorumai nepatikslino, už kokį laikotarpį teikia savo, e, savo, savo pastabas. Nuo 2 iki 5 procentų e, siekia klaidų procentus, galbūt vienais metais jis siekia 2 procentus, šiemet jis siekia 5,1 procentą kitaip sakant, 0,1 procentų buvo viršita 5 procentų riba. Tačiau mes iš įskaičių žiūrime labai rimtai, kadangi dėl to aišku gali kilti problemų. Norėčiau pasakyti, kaip reagavome į tai, kai sužinome, koks buvo klaidų procentas. Pirmiausia, konstatavome, kad šis klaidų procentas yra susijęs su dviem delegacijomis. Na, taip atsitiko, ko gero galima teikti ir dėl to bandinių ėmimo. Pirmiausia, mes norėjome išsiaiškinti, kokia buvo delegacijų kontrolės sistema. Ir ar buvo numatytas koks nors, ir buvo parengtas tiksliau veiksmų planas, jis buvo pasiūlytas iš karto e, komisijoje. Tikimės, kad Dar šiemet, 2013 metais, tų siūlymų rezultatus pajusime konkrečiai. Mes taip pat peržiūrėjome, kokie poreikiai buvo visose delegacijose. Ir šis perskirstimas įvykęs buvo vienas iš didžiausių per pasaruosius 10 ar 15 metų. Teko konstatuoti, kad trūksta kvalifikuoto personalo Afrikoje ir teko taip pat perskirstyti Latino Amerikos ir Azijos regionuose dirbančius žmonės, peržiūrėti poreikius ir iš ten dirbančius asmenys perkelti galbūt į Afriką. O paskui Afrikos regionas ir aplinkiniai regionai buvo tie, kuriuose trūkumas asmenų buvo didžiausias. Galiausiai peržiūrėjome kompetencijų sąrašą, pareigų sąrašą visose delegacijose ir aptarėme situaciją Europos komisijoje, kad geriausiai reiktų išsiaiškinti, kur labiausiai trūksta gebėjimų ir kur labiausiai trūksta kvalifikuotų asmenų, kurie galėtų imtis įgyvendinti tas būsimas programas, kurios turės būti gyvendinamos. Kitaip tariant, mes perskirstėme žmonės, pasiūsdami dirbti tuos as, vienus ar kitus asmenys ten, kur jie labiausiai būtų reikalingi. Mes siekiame, kad būtų galima uh, E, įvairių delegacijų bendra patirtimi pasinaudoti problemoms spręsti. Mes manome, kad ši bendra teigiama patirtis ir jos analizė yra svarbus dalykai. Kitas dalykas. DEFCO generalinis direktorius nusprendė e, Afrikos delegaciją padalinti į dvi dalis. Pirmiausia, Afrikos, skirtos rytų ir pietų Afrikai delegacija, o, o kita dalis E, Afrikos pietus ir Afrikos vakarai. Mes tikimės, kad taip galėsime daž, daugiau ir aktyviau veikti Afrikoje, kad direktoriai galės geriau e, žinoti, kas vyks atskirose delegacijose ir kokios iškyla problemos susijusios konkrečiai su kontrolė. Nuo 2011 buvo nuspręsta delegacijų vadovų paprašyti pasirašyti tos Statements of Assurance dokumentus. Kitaip tariant, tai yra jų kontrolės darbo ataskaita. Jie tai užtikrina savo vadovimo struktūroje tam tikrą kontrolę ir turi parengti dokumentą, teminį dokumentą, kad būtų galima e, pateikti daugiau informacijos DEFCO direktoriui dėl patikinimo, dėl biudžeto įvykdymo patikinimo patvirtinimo. E, direktorius, kaip sakiau, yra naujas žmogus ir e, aišku, jis susidūręs dar dabar savo pareigų pradžioje su vienu kitu sunkumu. Mes e, taip pat turime problemą dėl rodiklių. Ir rodikliai, ko gero, turės būti peržiūrėti ir adaptuoti, kad būtų galima turėti tokius rodiklius, kurie būtų labiau tinkami. Ir dar vienas dalykas, komisija peržiūrinėja auditorumų rekomendacijas bus stengiamasi, kad delegacijos dirbtų prie konkrečių projektų ir taip pat bus rengiama misija, kurios tikslas bus kontrolės ir finansų priežiūra. Bet čia vėlgi dar reikia peržiūrėti, kiek tai kainuos ir kaip tai bus efektyvu, nes kontrolės įvairių uh, priemonių vyksta nemažai ir reikėtų, kad tas naujas siūlymas ne, nesukurtų kažkokio neefektyvaus žingsnio. Taigi 5,1 procentas klaidų vystimosi fondė. Dabar tarptautinės organizacijos. E, čia mes susidurime su dviem svarbiomis problemomis. Pirmiausia, ne vienoda interpretacija tarp Europos komisijos ir tarptautinių organizacijų dėl mokėjimų. Ir čia mes tą problemą išsprendėme, išlaidos bus apmokėtos tada, kai bus atlikti konkretūs darbai, nebus kalbama apie e, mokėjimus įsipareigojimams ir tuomet, kai sureguliuosim šį klausimą, manau, kad tos klaidos bus panaikintos. Dėl 18 auditorumo pamatytų klaidų 12 yra susijusios su visom misija e, Somalija. E, komisija nesutinka su šitomis klaidomis. Kodėl? Todėl, kad audito rūmai mane, kad gali atsitikti taip, kad kariai tarnaujantys šioje misijoje gaus du kart atlyginimą. Mes susi, su, su, su, užmėsime ryšį su e, jungtinėmis tautomis ir Afrikos organizacijomis dėl šio aspekto ir mes galime patvirtinti, USED ir, ir kitos organizacijos nemoka atlyginimo kareiviams. Taigi dvigubo darbo užmokesčio problema faktiškai buvo mažesnė negu minimali. Ir mes galime tvirtinti, kad ta rizika, kurią išvelgia audito rūmai ir skaičiais nebuvo išreikšta, koks tai yra tų klaidų procentas, mes nesutinkame su tą pastabą. Kita klaida, kurią paminėjo audito rūmai Sakoma, kad komisija negeba patikrinti, ar gavo atlyginimą e, kariai tarnauti šioje misijoje. Mes e, matėme, kad regionai, kurie Afrikos negeba mokėti atlyginimų kariams tarnautėms misijoje, čia vėlgi jokios rizikos nėra. 12 metais, po to, kai išgirdome auditorumų pastabą, paprašėme dar detalesnio uh, pranešimo ir audito, kad būtume užtikrinti, kad kariai gavo darbo užmokestį, bet nesulaukėme jokio skundo dėl to, kad neva kariuomenėje tarnaujantis amisom kariai negavo atlyginimo, kuris nors. Taigi to tipo klaidos e, irgi nėra patvirtintos. Be abejo, rizika visada gali kilti, nes ne komisija juk moka kariams galiausiai, tad visko gali pasitaikyti, bet skundų nebuvo. Taigi, jeigu tą 12 klaidų atmestumėte, nes amisom plus 3 klaidos, kaip jau sakėme, buvo sutvarkytos, taigi pamatysite, kad 3 klaidos beliko, nes jeigu iš 18 atimsite 15, tai tuomet liko 3 problemos, kurias dabar mes sprendžiame. Jos yra susijusios su informacijos perdavimo laiku ir panašiai. Taigi, tikiuosi, kad didesnių problemų nebus, na nebent su omisom dar kažkokių sunkumų kiltų. Kai dėl personalo problemų, aš sakiau, kad mes e, žmonės siunčiame į tas delegacijas, kur jų labiausiai reikia. Turime mažiau žmonių ten, kur, kur jų reikia mažiau ir kad patirtis ir gebėjimai asmenų būtų nukreipti ten, kur patirtis reikalingiausia na tai vis tiek užims 2-3 metų laikotarpį. Tikimės, kad 2014 metais, kai bus naujas programavimo laikotarpis, mes turėsime tiek kvalifikuotų asmenų ten, kur jie reikalingiausi. Taigi, reikia pasakyti, kad e, pagal sutartys dirbantys žmonės keičiasi dažnai, juos reikia irgi apmokyti, dirbti. E, galbūt reikėtų sustiprinti tuos menų mokymą. E, taip pat sustiprinti mokymą susijusių konkursų organizavimą, nes pastebėjom, kad čia problemų taip pat yra. Na ir paskutinis dalykas dėl Europos plėtros fondo, dėl infrastruktūros. Yra pastebėta, kad problemos yra susijusios su laikotarpiu paskirsimu, nes kalbame apie stambius infrastruktūros projektus, kelius, vandentiekius ir panašiai. Ir čia didžiausia problema, kaip jau sakiau, yra konkursų skelbimas, siūlymų teikimas. Na ir kita problema yra ta, kad garantijos tam, kad tuos darbus būtų galima apdrausti, nėra pateikiamos. E, trūkstant tų garantijų, laukiant, kad jos atsirastų, labai pavėluojama. stengiamas daryti viską, kad uh, vėlavimo ateitie būtų išvengta. Dabar biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Jūs sakėte, kad čia problemų yra mažiau, uh, auditorumai jų bent pastebi mažiau. Jūs paminėjote du dalykus. Pirmiausia, DEFCO personalas, nes tas personalas buvo skolinamas išorės veiksmų tarnybai uh, tačiau buvo įgyvendinta šis beitas tarp šių abiejų institucijų. Ir norėčiau tik priminti, kad 2010 metais komisija buvo patikslinusi kai kurios aspektus dėl delegacijų, kaip būtų galima pasirašyti sutartį su darbuotojais ir vyksta ir toliau diskusijos su Europos komisija, e, tarp Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos. 11 metų pabaigoje, ir tai yra labiausiai mus dominantis aspektas, komis, e, Davido Silvan ir Ketrin Deiv pasirašė bendrą notą, kur yra išdėstytos aiškios instrukcijos delegacijų vadovams dėl to, kaip galima delegacijoje dirbančius asmenys panaudoti, kad būtų galima išvengti, kad išorės veiksmų tarnyba DEFCO personalo per daug naudos arba atvirkščiai. Taigi AEMR pranešimą turėsime gauti netrukus ir pažiūrėsime, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Ir dar. Norėčiau pasakyti, kad buvo priimtas bendras sprendimas tarp Europos komisijos ir šių veiksmų tarnybos 2012 kovą dėl bendradarbiavimo mechanizmo susijusių su ES delegacijomis. Taigi pažangos yra pasiekta ir aš manau, kad Turime palaukti delegacijų ataskaitų, o tada bus matyti, kas ir kaip. Dabar rodikliai, pamatuotini rodikliai. Nežinau, ar jūs kalbate apie AEMR rodiklius. Ir matau, kad pranešė sako taip, tai yra tie rodikliai. Taigi reikės padaryti išvadas iš tos pirmųjų metų patirties, reikės peržiūrėti tos rodiklius Kai kuriuos reikia labiau patikslinti ir apibriežti, kitais verta labiau naudotis, na, o dar kitus reikės apibriežti iš naujo, kadangi dėl kai kurių rodiklių kyla tam tikro nenuoseklumo. Taigi šis darbas yra numatytas 13 metams ir mes manome, kad 13 metų e, ataskaita bus mums palankesnė. Dėkoju, pane pirmininkė, manau, kad atsakiau visus pranešiau man žadus klausimus. Dėkoju. Dabar žodis komiteto nariams. Pone Berman, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad per pastarosius dešimt metų klaidų procentas lieka stabilus. Matomite, kad mano plikimo tempai taip pat stabilizavosi. Na, bet gerai būtų, kad e, dar labiau sumažėtų tas e, tempas e, ir klaidų lygis. Na, jūsų atsakymais esu patenkintas. Tik tai gal galima būtų surasti laiko su jumis atskirai padiskutuoti, pavyzdžiui, apie rodiklių nustatymą ir kitais techniniais detaliais klausimais. Galbūt galima būtų su jumis surenkti e, susitikimą e, ir visą tai aptarti. Ir štai mūsų administratorė viską žymi, tikiuosi, kad e, visais techniniais klausimais e, galėsime, turėsime progos su jumis dar susitikti vėliau. Dabar aš pati pasisakysiu, po to ponui Kortas Lastra žodį suteiksiu. Komisijos atstovas sakė, kad jūs negalite užtikrinti asmeniškai, kad tam visom kariai būtų uh, apmokami. Bet e, ar jūs e, tikrinate, tikrinimus kažkokius atliekate, pavyzdžiui, atlyginimų mokėjimo dieną, ar e, kažką siunčiate, ar apklausate žmonės? Nes manau, kad e, šioje srityje tikrai galima, įmanoma tiksliau sukčiauti, nes algos vietos mastais imant yra tikrai didelis. Norėčiau sužinoti, kokiu priemonį esate numatę e, tam, kad užtikrintumėte, jog atlyginimai tikrai savo gavėjus pasiekia. Na, dabar žodis ponui Kortas Lastra. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą komisijai. Komisijos atstovas pasakė, kad yra perkeliamas personalas iš vienos delegacijos į kitą ES viduje ir perkeliamas tas personalas į tą delegaciją, kur jo labiausiai reikia. Todėl aš norėčiau paklausti, o kur jo labiausiai reikia? Ar ar jūs kalbate apie humanitarinę situacijas, ar apie projektų skaičių, ar apie gyventojų skaičių, kas yra tas rodiklis. Man atrodo, čia reikia elgtis labai atsargiai, nes kitaip e, atsiranda grėsmė perkeliant personalą, kad tai įtakos tokią situaciją, kad pavyzdžiui svarbi valstybė, su kuria yra bendradarbiaujama, staiga bus nepakankamai atstovaujama. Todėl aš norėčiau išgirsti iš komisijos, e, kur e, reikalingiausias yra tas personalas, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad perkeliant personalą reikia elgtis labai atsargiai, kad nesukeltume daugiau problemų. Ačiū. Žodį vėl suteiksiu komisijos atstovui. Dėkoju, pirmininkė. Tris klausimus gavau. Mielai susitiktume su jūsų komiteto nariais tam, kad aptartume rodiklių klausimą, bet siūlau palaukti antro pusmečio, tam, kad mes dar e, mūsų institucijoje išanalizuotume visus rodiklius ir e, galbūt pasiūlytume kažkokiu tai patobulinimu. Dabar dėl kareivių Taip, 2012 metais nepriklausomą auditą inicijavome ir pagydavome, kad Afrikos organizacija išsamesnius, Afrikos organizacija vietoje išsamesnius auditus atlikti. Reikėjo palaukti, kol viskas įsivažiuos ir štai dabar jau atėjo tinkamas laikas auditui. Na, dabar dėl perkeliamo personalo Aš kalbu apie DEFCO perkeliamą personalą, ne apie apskritai visus darbuotojus. Kai kuriuose pasaulio regionuose, štai pavyzdžiui, besivystančiose šalyse, Azijoje, Indijoje, tarkime, labai plačiai vyksta bendradarbiavimas ir praktiškai nebereikalingi mūsų žmonės yra. Štai pavyzdžiui, jeigu mažinama yra pagalba Kinijai arba tarkim, Indijai arba tarkime Kinijai, tai tų šalių personalas e, tampa nelabai reikalingas ir galima šios asmenys perkelti į kitus regionus, pavyzdžiui, pietinės Afrikos valstybėse, kur jų labiau reikia. Darbuotojų perkelimas yra susijęs su programavimu, kuris yra DEFCO kompetencijos rytis. Pirmininkė, dėkoju ir jos mikrofonas išjungia. Aš jau pasakiau tai, ką norėjau pasakyti, taigi gražinu jums mikrofoną. Norėčiau tik tai pasakyti, kad iki sausio 24 dienos 17 valandos galite teikti pakeitimus, na, o balsuosime vasario 19 dieną. Dabar pereisime prie dešimtojo mūsų darbo tvarkės punkto. Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso ES pagalbos savanoriai įsteigimas. Eko komitetas pristatys savo patirtį, e, rengiant bandomuosius projektus. Jie rengiami nuo 2011 metų kartu su humanita kitais humanitarnės pagalbos partneriais. Ir būtent tų e, projektų dėka e, pavyko įgauti labai reikšmingos e, teisėkuros patirties šioje srityje. Na, dabar žodį suteiksiu Markus Held iš ECO generalinio direktoriato, tam, kad jis e, bendrais brožais trumpai pristatytų savo, jų, savo institucijos patirtį. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti jūsų posėdėje. Labą dieną visiems. Aš esu Markus Helt ir esu atsakingas už S pagalbos savanoriai programos įsteigimą. Norėčiau pristatyti tai, ko mes išmokome e, įgyvendinami šį projektą, bandomąjį projektą. Kaip žinote, jau trejus metus vyko parengiamiai darbai, paskui pasikeitė e, teisinis pagrindas, tai vyko 2011 metais. Ir aš norėčiau pristatyti jums tas pamokas, kurias mes išmokome ir kaip tai atsispindėjo re reglamente. Jūs vėliau mano prezentacijose matysite, kad bus minima daug e, straipsnių, kažkokių citatų ir pamatysite, kaip mes taip perkeliame tiesiogiai į reglamentą. Čia matote bandomojo projekto trijų metų tą parengiamai laikotarpį. Aš dabar nesigilinsiu į detalės, tačiau pagrindinis dalykas, kurį turėtumėte žinoti, yra tai, kad 2011 metais mes didžiausią dėmesį kreipiame į jaunus savanorius, tai yra į labiausiai, mažia, labiausiai nepatyrusius savanorius ir taip pat e, fokusavomės į e, kažkokių katastrofų padarinių mažinimo e, projektus. Taigi tokie, toks buvo mūsų bandomojo projekto orientavimasis 2011 metais, 2012 metais mes kreipėme didelį dėmesį į civilinės saugos E, pajėgumų stiprinimo projektus ir į atsparumo didinimo projektus. E, ir taip pat įtraukėme trečiųjų šalių savanorius į tuos projektus. Ir taip pat pristatėme savanoriavimą, savanorystę internetu. Taip pat mes žadame šiandien arba rytoj, priklausomai nuo to, kaip greitai dirbs administracija, paskelbti 2013 metams konkursą ir čia mes koncentruosime, didžiausią dėmesį skirsime į savanorius ekspertus, tai yra nebeskirsime dėmesio jauniems savanoriams, o e, šiemet dirbsime su tais savanoriais, kurie turi atitinkamas techninės kompetencijas ir 2013 metais mes didžiausią dėmesį skirsime pajėgumų stiprinimui. Kaip vėliau pamatysite skaidrėse, vienas esminis dalykas, kuris išriškėjo įvairiose diskusijose su humanitarnėmis organizacijomis, yra tai, kad pajėgumų stiprinimas yra labai svarbi šio projekto dalis tam, kad jisai būtų tvarus. Visi šitie projektai jau įvyko. Mes turime e, daugiau nei 200 E, savanorių, 17 yra veikiančių vietoje. E, projektai e, įgyvendami 30 šalių ir 40, 40 organizacijų yra įtraukti į tuos projektus. Jos yra arba partneriai, arba aso, pagal asocijuotą partnerystę dirbama. Ir, tai vyksta, de, ir į tuos projektus įtraukta 19, 19 ES valstybių narių. Čia E, norėčiau parodyti jums tokį bendrą vaizdą tų šalių, su kuriomis yra susiję projektai. Ir tai e, tiesiog čia bandome parodyti jums tas šalis, kuriuose savanoriai dirbo. Ir matote, kad e, humanitarinė pagalba buvo teikiama įvairiose žemynuose. Ir aišku, iki 2014 metų, kol bus įgyvendintas tas bandomasis projektas, šalių skaičius dar auks. Taip pat per visą šią e, įžanginę fazę mes e, e, surengėme daug susitikimų su koordinatoriais šių projektų, Paskutinis susitikimas įvyko praėjusį mėnesį ir mes tiesiog bandėme diskutuoti, ką galime pasimokyti vieni iš kitų, iš kitų bandomųjų projektų ir, ir mums tai yra labai svarbu žinoti jau ankstyvoje stadijoje, kas veikia, o kas neveikia. Ir galiu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad savanoriam prieš pradedant dirbti e, yra labai svarbu išgirsti tokius vertinimus ir lygiai taip pat svarbu išklausyti, kai jie grįžta iš tų savo savanorių misijų. Ir mes taip pat iš įvairių organizacijų gavome e, atsiliepimus apie tos bandomosius projektus. Tai ir atsispindės mano prezentacijoje. Kaip jau minėjau, mes bandome tas išmoktas pamokas e, įtraukti tiesiogiai ir reglamentą. Dabar matau, kad žalia spalva nėra pati geriausia, bet kairėje pusėje matėte, matote tai, ko mes išmokome, o dešinėje tai, kaip tai atsispindi reglamente. E, o skaičiai tai yra atitinkamos reglamento straipsnių dalis pamatėme, kad yra didžiulis poreikis jaunų savanorių. Jie nori prisijungti prie programų. Ir yra labai svarbu, kad pabrėžti, kad būtent tos programos yra pritaikytos jauniems savanoriams, kurie nori dirbti šiame sektorėje, bet kurie dar neturi kažkokių profesinių kompetencijų atitinkamose sritise. Ir humanitarinės organizacijos uh, E, dėja dažniausiai renkasi patyrusių savanorius, o čia šitas projektas ta prasme ir sukūrė pridėtinę vertę. Taip pat matote, kad reglamente mes neįtraukėme minimalaus ar maksimalaus amžiaus, taigi yra, amžiaus klausimas yra atviras, visi, kas nori, gali e, dirbti savanoriais. ir mes esame numatę 7 e, procentus ilgalaikių įdarbinimo sutarčių tiems savanoriams, e, kalbant apie visas e, vietas, kiek jų bus sukurta iki 2017 metų. Kadangi mes pamatėme, kad šitas projektas yra ypatingai įdomus jauniems savanoriams, Mes taip pat apklausėme sektorinės organizacijas, kokių kompetencijų reikia tiems savanoriams. Ir mes numatome pasikeitimą patirtimi tose ateities savanorių programuose. Ir galiausiai, ką, e, ką, kas dažniausiai buvo kartojama, mes turime e, kalbo, galvoti ne tik apie konkretų darbą, bet taip pat ir apie paramą iš centrinės struktūros. Ir čia puikiai veikia ta online volunteering e, interneto savanorystės programa. Jeigu pažiūrėsime į, į žmonių įdarbinimą ir į atranką, tai čia matome įdomius skaičius. Yra, e, daug, yra apie šimtas E, aplikuojančių į vieną vietą žmonių. Ir e, būtent praėjusią savaitę buvo įdarbinta daug žmonių. Taigi mes turime e, galvoti, kaip mes elgsimės su tokiu skaičiumi žmonių, kurie yra susidomėję ir nori dalyvauti tose programuose. Taip pat į reglamentą įtraukėme, kad ne komisija turėtų tikrinti e, biografijas tų žmonių ir turėtų būti atsakinga už įdarbinimą. Taip pat reglamente mes pasirinkome atitinkamą registro struktūrą ir jinai skiriasi nuo įprastinių e, registrų. Žmonės čia gali tiesiog registruotis patys, įtraukti savo e, gyvenimo aprašinimus ir laukti, kol, kol e, jie bus įdarbinti. O tai yra susiję su, su dideliais lūkesčiais ir su didžiuliu nus, nusivylimu. O mes savo registrą įsteigėme taip, kad tik tai tie žmonės, kurie buvo sėkmingai pasirinkti atitinkamą organizaciją ir kurie buvo apmokyti, E, tik jie bus įtraukti į tą registrą. E, mes turime omenyje, kad tos organizacijos tikrai atliko rimtą atranką ir galės atitinkamai būti tikros įdarbindamos tos žmonės. Taip pat mes bandėme užtikrinti lygybę mm, atrankos kriterijuose nes kai kada e, žmonės, e, kurie nori būti savanoriais, skundžiasi, kad procedūros nėra skaidrios ir mes e, dabar bandome daryti, siekti, kad atitinkami savanoriai atitinko atitinkamus standartus, ne tik taip, kad organizacijos tiesiogiai bendrautų su atitinkamais savanoriais, bet kad tos programos būtų uh, atviros visiems, visiems Europos Sąjungoje. 2011 metų projektuose mes matėme, kad yra pakankamai didelis atsisakiusių dalyvauti programuose savanorių skaičius. Tai yra žmonės, kurie ne, nepabaigė tos programos iki pabaigos. Ir dažnai tai ats, atsitikdavo taip, kad tie žmonės ne, ne, nebaigdavo tos savanorių programos, nes jie tiesiog būdavo to, įdarbinami toje sferoje. Taigi čia tarsi koja pakiždavo jų pačių aukšta kompetencija. Ir todėl mes dabar e, bandome struktūrizuoti taip programą, kad tos investicijos, kurios yra susijęs su atitinkamu žmonių apmokymu, e, jos ir išliktų ir būtų susijęs su jų karjeros galimybėmis. Ir kitas svarbus aspektas yra e, apmokymai. Mes apžvelgėme kelis, kelias apmokymų sistemas būtent bandomajame periode ir mes žinome, kad tos humanitarinės operacijos yra susijusios su, su atitinkama saugumo rizika, e, nes dažniausiai jos yra vykdomos tose šalise, kur reikia labai greitai reaguoti ir todėl apmokymams yra skiriamas didžiulis dėmesys reglamente. Ir mes čia įtraukėme ir mokymasi internetu ir mokymasi tam tikroje vietoje, kur savanoriai susirenka kartu. Ir tai yra numatyta taip pat reglamente. Ir taip pat tai atspindi e, tą faktą, kad mes numatėme pakankamai didelę pinigų sumą. Vienam savanoriui yra skiriama e, virš 6 tūkstančių eurų. Tai yra pakankamai didelė e, sum, suma ir taip pat e, organizacijos veikiančios šiame sektoriuje nori, kad būtų galimybė įvertinti dirbančius savanorius. Ir iš atitinkamų organizacijų mes išgirdome, kad jie norėdami siūsti į atitinkamas misijas ypač jaunus savanorius, jie norėtų juos tarsi išbandyti čia Europoje prieš siūsdami į misijas. Todėl mes atradome atitinkamas. Atradome, radome vietas, apmokymų vietas ir paskui tie mokiniai apmokyti žmonės virsta savanoriais. Taip pat svarbus klausimas yra akreditacijos klausimas yra labai svarbu, kad gyvenimo aprašymuose atsispindėtų žmonių e, patirtis ir mes taip pat e, ste, kreipiamės atitinkamas organizacijas, kad jos e, išduotų savanoriams sertifikatus, kurie dirbo tose organizacijose, kad jie galėtų paskui įrodyti tą savo veiklą savo gyvenimo aprašymuose. Taip pat dabar norėčiau pakomentuoti tai, kas čia parašyta raudonai. Tikriausiai jūs jau girdėjote e, iš diskusijų su humanitarinėmis organizacijomis, E, yra vienas aspektas, dėl kurio mes nebūtinai sutarėme su partnerinėmis organizacijomis. Tai yra, e, mes nepritarėme tam, kad organizacijos e, pačios renktų mokymus, o ne, kad mokymai būtų rengiami pagal atitinkamą komisijos programą. Mes pastebėjome, kad yra labai svarbu, kad kad visi savanoriai, kurie dalyvauja es pagalbos e, savanoriai programoje, būtų vienodai apmoky, apmokyti. Ir mes kai kada susidurėme e, su tokiais savanoriais, kurie yra labai mm, stipriai apmokyti, o kiti net nėra baigę tokių apmokymų. Todėl mes norime užtikrinti, kad visi būtų ruošiami pagal tokią pačią programą. Ir kitas svarbus aspektas tai yra kad, būt, kad vyktų bendri europiniai mokymai, kuriuose dalyvautų savanoriai iš įvairių programų. E, nes tokiu būdu mes galėtume mes galėtume užtikrinti, kad savanoriai pasikeistų patirtimi ir kad jie jaustusi bendros programos dalimi, o kad nebūtų taip, kad už, už vaikų programas atsakingi savanoriai tik susitiktų su tais savanoriais ir, ir atitinkamai. Ir E, tačiau, aišku, tai neužkerta kelio ir kitoms organizacijoms renkti apmokymus. 12 straipsnėje mes esame numatę laisvą pasirengimą įdarbinimui. Tai yra, mes suteikiame organizacijoms galimybės renkti papildomus mokymus, jeigu joms atrodo, kad tokie mokymai yra reikalingi. Taip pat yra labai svarbu, kad atitinkamos organizacijos būtų mm, parengę atitinkamus standartus, kad jos būtų tikros, kad sav, siūsdamos savanorius atitinkamas misijas, kad jie atitiks atitinkamas kvalifikacijas ir kompetencijas. Ir tai yra susiję e, taip pat su atitinkamais saugumo klausimais, mokėjimų klausimais, draudimų klausimais ir, ir taip toliau. Ir tai e, visą tai atsispindės tuose standartuose, me, kuriuos mes parengsime. Ir tie standartai bus paminėti devintame straipsnėje ir tai bus e, kiekvieno e, savanorio, kiekvienos sutarties svarbi dalis. Toliau e, raudona, e, raudonai tai čia taip pat parašyta apie, apie tai, kad trūksta teisinio statuso savanoriams. Ir iš tiesų e, problema yra ta, kad skirtingos valstybės narės laikosi skirtingų taisyklių, kalbant apie savanorius dirbančius tarptautinėme kontekste. Kai kurios valstybės narės iš vis neturi atitinkamų taisyklių. Taigi, e, Mes kol kas negalėjome išspręsti šio klausimo reglamente, nes tai nėra mūsų kompetencijos rytis, bet jeigu Europos parlamentas galėtų kreiptis į valstybės narės, dirbti kartu su jomis ir, ir rasti kažkokius vieningus standartus, vieningas taisyklės savanoriams, tai būtų puikus dalykas, nes mes su šia problema nuolat susidurėme. Vėliau kitas svarbus dalykas yra apmokėjimas, kaip e, e, apmokėti savanoriams, kad jie neturėtų mokėti mokesčių už savo e, gautus savo gautas pajamas. Ir tai reikia turėti omenyje įgyvendinant šį reglamentą. Kitas svarbus aspektas vištos ir kiaušinio principas, kas buvo pirmesnis. Taigi, kad čia, kad ar organizacijos turėtų um, rinkti savanorius ir tada nuspręsti, kur jie dirbs, ar atvirkščiai turėtų būti, e, atsižvelgiant į savanorių kompetencijas, būtų e, skiriama, skiriama, jie būtų skiriami į programas. Mes reglamente šitą klausimą bandėme įspręsti, sakydami, kad reikėtų iš pradžių įvertinti poveikį, e, poreikį, tai yra, kad būtų įvertinta e, tos bendruomenės poreikis, atitinkamos organizacijos poreikis ir tik tada būtų skelbiamas konkursas savanoriams. Tai yra svarbus principas, humanitarinės pagalbos rytyje, nes pirmiausia reikia nustatyti poreikius, o tik tada yra teikiama pagalba. Like stress... Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, e, tam bandomajame projekte matėte, kad mes e, nepasirinkome jokio projekto, kuris e, būtų atsakingas už atitinkamas katastrofas. Mes kalbėjome apie apie pasiekmių tvarkymą, e, pajėgumų stiprinimą ir taip toliau, bet neradome tikslaus tokio atsakymo, tikslios reakcijos į krizinės situacijas. Tai yra dėl to, kad projektuose iki šiol dalyvavo jauni savanoriai, o 2013 metais dalyvaus e, ekspertų žinių turintis savanoriai ir būtent e, mes pagal reglamentą galime taip pat e, įtraukti ir reakciją į atitinkamas katastrofas ar krizinės situacijas. Ir tam būtent reikia tų e, savanorių, kurie turi ekspertinių žinių. Matau, kad baigėsi man skirtas laikas, aš galbūt nesigilinsiu visas detalės, tik pasakysiu vieną svarbų dalyką, e, kodėl yra svarbu paminėti eko vadinamosius pareigūnus reglamente. E, iš tiesų nėra tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios e, įdarbintų tokius eko pareigūnus ir dėl to atsiranda atitinkamas konfliktas čia, dėl taip pat dėl e, sistemų, skirtingų sistemų ir taip pat dėl bendro finansavimo. Tai todėl mes reglamente e, įtraukėme nuostatą dėl komisijos, komisijos pareigūnų įdarbinimo. Tai yra, jeigu kyla poreikis, tai tuomet komisija skiria atitinkamus pareigūnus, o ne atitinkamą pagalbos organizaciją. Toliau visos organizacijos aiškiai e, išreiškė norą, kad būtų stiprinami pajėgumai ir, ir dėl to e, Jūs matote, kad 15, 15 straipsnėje čia yra sudaromos sąlygos įvairiai didinti pajėgumus ir atsižvelgti taip pat į vietinius pajėgumus. Ir baigdamas norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl pridėtinės vertės. Mes bandėme sukurti Europinę pridėtinę vertę šią programą ir vienas aiškus dalykas, kurį pamatėme bandomajame projekte, jūs matėte, kad ten dalyvavo daugiau nei 40 organizacijų, tai buvo partnerystės, kurios buvo sukurtos per ES bandomosius projektus, kurie anksčiau neegzistavo. Pavyzdžiui, Save the Children projektas, bendradarbiavo su humanitarnės pagalbos universitetais. E, tai yra e, toks dalykas, kuris tokioms organizacijoms kainuoja labai daug laiko ir lėšų. Ir iš tiesų tos partnerystės ne visuomet veikia. Tačiau iš kitos pusės tai yra partnerystės, kurios e, e daugiausia duoda naudos sektoriui. Ir per tokias partnerystės būtent ir sukuriama ta. E, nauda ta geroji praktika. Todėl mes matome, kad jau bandomojoje stadijoje išriškėjo ta pridėtinė vertė ir mes tikimės, kad ir baigiamojoje programoje išriškės ta e, pridėtinė vertė. Ir todėl pagrindinis principas yra partne, partneriščių kūrimas. Ir galiausiai, kalbant apie europinę pridėtinę vertę, tai yra e, programų identiteto kūrimas. Dažnai yra klausima, ka, kas čia per programa, kur aš, pri, kokia aš programai priklausau, kodėl aš nematau savanorių iš kitų programų ir bandoma, bandomojame etape iš tiesų labai sunku tuos klausimus atsakyti, bet e, galutinėje toje programoje, išbaigdoje pro, programoje, e, tai bus Europos savanorių programa, kur savanoriai ne tik bus siunčiami atitinkamas misijas, bet tie savanoriai e, susitiks e, įvairiose apmokymų stadijose ir taip pat bus sukurtas dalyvaujančių programuose savanorių tinklas. Taigi, e, įgyvendinant programas, tie savanoriai bus tarsi visi susiję, sujungti tam, tam tikrų tinklų ir jie galės uh, E, bendrauti tarpusavyje ir tai yra labai svarbi pridėtinė vertė, būtent kalbant apie tų savanorių poreikius ir bendrosios išvados. Aišku, šitas bandomasis projektas, jį reiktų vertinti e, bendrame kontekste ir turime atsižvelgti į tai, kad buvo labai mažai laiko pasirengti šiam, e, šiam projektui. Dauguma dalyvavusių organizacijų būtent ir sakė, kad didžiausia problema buvo laiko trūkumas. Todėl e, mes e, numatėme ilgalaikės partnerystės būtent toje ES pagalbos savanoriai programoje, kad atitinkamos organizacijos galėtų kelis metus bendradarbiauti, kad ta partnerystė truktų ilgiau. E, mes Taip pat pas, pasirinkome tokį požiūrį, kad mes e, visų detalių ir standartų ne, nebandėme įtraukti į mokymo programas ir į reglamentą, nes kol kas mes tą turime dar išmokti iš to bandomojo etapo, bet e, tai įtrauksime į deleguotai deleguotai teisės aktą ir ten būtent e, bus įtraukti visi standartai ir mes tokiu būdu turėsime daugiau laiko e, parengti tiems standartams, nes reglamentą reikia parengti kiek įmanoma greičiau. Tai tiek. Ir paskutinė skaidrė būtų tokia, norėjau parodyti jums šią skaidrę, nes kartais matome, kad yra pateikiami neteisingi skaičiai susiję su programomis. Čia jūs matote skaičius. E, dešinėje pusėje ir bu, vienas iš tų klaidingų skaičių buvo 10 tūkstančių įdarbinimo vietų savanoriams. Iš tiesų tai nėra mūsų tikslas, tai yra 6400 ir e, 7000 apmokymo vietų. E, tai tiesiog šitie skaičiai, kad jūs matytumėte, e, kokie yra tie galutiniai skaičiai, o tie, kurie norės pasigilinti į detalės, Jūs matote čia e, tie kaštai, kurie yra numatyti ir manau, kad jūs gavote tą informaciją. Taigi, tuo norėčiau ir baigti ir norėčiau dar kartą padėkoti Jums už galimybę pristatyti e, šią programą Jums. E, dar salėje yra keletas mano kolegų, mes mielai atsakysime Jūsų klausimus. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį poniai Štifler. Oui, merci beaucoup. Ačiū už jūsų pristatymą. Tikrai labai išsamus ir naudingas mano pranešimui pristatymas. Turėjau klausimų, bet jūs praktiškai visus juos atsakėte. Prieš kurį laiką bandomojo projekto. Uh, su bandamojo projekto ES pagalbos savanoriai e, dalyviais buvau susitikusi. Prancūzijos raudonojo kryžiaus atstovai e, jie yra jaunuoliai, tikrai įgyjo e, didžiulės vertės patirties, labai vertingos patirties, e, padėdami e, pagalbos e, reikalingiams žmonėms informaciją gavau taip pat ir bendrosios E, informacijos apie tai, kad e, savanoriavimas leidžia jiems įgyti patirties ir, e, ir bendrosios ir specifinės savanorystės patirties. Kaip kad jūs sakėte, labai svarbu yra atrinkti techninius ekspertus bei pensininkus. Būtent šį momentą norėčiau e, pabrėžti. Man atrodo, kad jūs man pritarsite. Labai džiaugiuosi, kad skirtingi profiliai buvo atrinkti bandamiesiams projektams. Manau, kad e, e, savanoriai turėtų būti siunčiami atsižvelgiant į realius poreikius toje vietoje, kur jie yra siunčiami. Savanoriai turi būti atrenkami pagal gebėjimus, specifinius gebėjimus. E, tai yra, tokių gebėjimų turi nebūti toje konkrečioje e, šalyje arba vietoje, taigi identifikavimas ir atrink, atranka turi e, įvairovės principų laikytis bei techninių ir bendrųjų principų laik, laik, turi būti laikomasi. Kaip jūs ir sakėte, pagal bandomuosius projek projektus e, jų kriterijus yra siunčiami žmonės e, savanoriauti. Norėčiau šiek tiek e, išsameu apie tai sužinoti. Reglamente yra sakoma, kad komisija rengia mokymų programas siunčiančiosiose organizacijose, ar ne? Uh, Norėčiau dabar jūsų paklausti, kaip savanorių mokymas bus organizuojamas komisijos ir NVO. Mano manimu, tai turi remtis ES nacionaliniais standartais. Jūs taip pat kalbėjote apie partnerystės, partnerystės su specializuotomis organizacijomis su Biofor e, atstovais prieš porą savaičių buvau susitikusi ir žinau, kad jie šioje srityje turi patirties ir netgi gana solidžios bandomųjų projektų savanorių darbas daugiau orientuojamas į gamtinių ir gaivalinių nelaimių sritį, tai yra pasirengimas joms ir pasiekmių valdymas. Man atrodo, kad savanoriai tikrai galėtų daugiau dirbti šiame etape, kuris daugiausia problemų kiria, kelia. Komisija turėtų taipogi labiau įvertinti savanorystės patirtį. Manau, kad savanorystės principus e, turime ginti, tai yra tikrai puikus principas, jis prisideda prie Europos pilietiškumo stiprinimo. Žinau, kad QF grupėje taryboje, ypač dėl biudžeto, labai sudėtingos diskusijos vyksta, rytoj dar su pirmininkaujančia Airija apie tai kalbėsime. Na, o dėl bendrojo teisinio statuso, tai tikrai pageidautina būtų, kad rastume sprendimą šioje srityje, nes jeigu jo nebus, tai tikrai problematiška situacija susidarys. Tai tiek, ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Newton Down. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už klausimo pristatymą. Aš atėjau pavėlavęs. Jeigu paklausiu, ko nors ne taip, tai atleiskite. Tiesiog taip jau išėjo, kad komitetų posėdžių sudėlioti taip, o ne kitaip. Aš girdėjau kalbant apie savo narius ir be abejo, tema labai įdomi. Ir labai įdomus būtų individualus komentarą. Manau, kad projektas yra puikiai idėja ir kad tiesiog laikas, kad tas projektas būtų dar plačiau gyvendinamas. Norėčiau pasakyti štai ką. Dabar finansinio taupimo metais valstybės yra linkusios taupyti neribotai, mažinti metinį biudžetą ir taip toliau. Tad norėčiau sužinoti, kas vyksta Europos komisijoje ir galiausiai bus pinigų tiems savanorystės projektams įgyvendinti. Galbūt taryba turi kitų projektų, o pinigus skirti kur nors kitur, o ne, pavyzdžiui, skirti juos e, mūsų minėto klausimo gyvendinimui. E, mes žinome, kad vyko parengimieji posėdžiai, kad vyksta parengimieji posėdžiai, mokomi savanoriai. Kaip yra su kalbų klausimu? Ar yra kažkokia bendra kalba, kurioje mokomi? Kaip jie susikalba tarpusavyje? Uh, Štai, pavyzdžiui, šiame komitete turime tą pačią problemą. Ir mums tikrai pasisekė, kad turime vertimų tarnybą, kuri mums padeda mūsų kasdieniam darbe. O kaip yra su savanorių kalbų problema, kaip jie sugeba kartu dirbti. Na ir galiausiai pinigai, išmokos, e, tos, tos, išmo, tos e, nedaug pinigų gauna savanoriai, jie gauna tas išmokas tokias. Ir Manau, kad sistema mokymo pakankamai komplikuota. Ar dirbama siekiant įdėkti kažkokį bendrą mechanizmą apmokėjimų visiems savanoriams? Dėkoju. Madam. Ačiū. Pone Teokaros, prašau. Thank you, chair. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau Jūs pasveikinti, padarius puikų pranešimą. Norėčiau pakomentuoti. Na, galėtų tai būti ir klausimas, ir komentaras kartu. Uh, nes manau, kad tai bus greičiau komentaras. Mes kalbame apie darbo užmogesti ar išmokas, kurias turėtų gauti savanoriai, o kaip su tais, kurie nebėra savanoriai. Jeigu tenka samdyti ekspertus, kurie turi dirbti vienoje kitoje srityje, tai aš manau, kad jeigu mes juos samdome, tai tuomet nebetenka prasmės tuos žmonės vadinti savanoriais, jie nebe savanoriai, jie dirba apmokamą darbą. Pirmininkė, ačiū. Kolega Kortislas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų kolegą iš Europos komisijos, kuris parengė puikią ataskaitą ir kuris mums išdėstė, kokiu puikiu rezultatu buvo pasiekta mūsų aptariamoje srityje. Be abejo, galėtume kalbėti net apie atstovavimą ES vertybėms tokių projektų gyvendinimo dėka. Aš manau, kad to pobūdžio programos yra puikus dalykas, nes e, ar ES piliečiai dalyvauja ar ne tuose bendrabiavimo projektuose, jie turi suprasti, kad kažkas jiems artimas, jaunesnis ar vyresnis žmogus dalyvauja e, europiniuose projektuose ir kad tuo būdu yra propaguojamos ES vertybės, pirmiausia, gražiausia solidarumo vertybė. Na dar kartą noriu pasveikinti e, to, to projekto kuriejus ir gyvendintojus. Turiu du klausimus. Pirmiausia, jūs minėjote, kad būtų įdomu pasiaiškinti, kaip būtų galima įdėkti kontaktinį tinklą tarp įvairių savanorių. Kaip tai padaryti? Ar galime mes kaip nors prie to prisidėti? Kaip paskatinti to tinklo kūrimą? Nes iš tikrųjų tai yra labai svarbu ir geras būtų dalykas visam visomajame bendradarbiavimui. Na ir antra, turiu tokį klausimą dėl vieno elemento. Kalbėjau apie 11, 12, 13 metų projektus. Nebuvo minima kas nors, koks nors projektas, kuris būtų vykdomas Centrinėje Amerikoje. Aš nekalbu apie Pietų Ameriką, kalbu apie Centrinę Ameriką, kur situacija sunki, kur skurdo daug Ir aš manau, kad jūs turite ko gero paaiškinimą kokį nors. Galbūt nėra priimančios organizacijos, nėra kažko, kas norėtų dirbti tame regione. Kiek aš žinau, tame regione dar ir toliau situacija bus sunki, svarbu tų regionų būtų nepamiršti. Na, nekalbėsiu, kokie tai bus sunkumai, man atrodo, tai yra akivaizdu. Dėkoju ir dar kartą sveikinimai už atliktą darbą. Pirmininkė, ačiū. Kolega Nois ir žodis jums. Ja, Dėkoju ir norėčiau taip pat pasveikinti ir savo ruoštų jūs. Tačiau manau, kad turime pasveikinti taip pat ir atsakingąją komisarę. Ji prisistatė beje ir mūsų komitete. Ir manau, kad čia būtent yra e, viena iš jai labiausiai rūp, rūpimų temų ir šio, ši programa jau įgyvendinama ir jos prezentacija buvo puikiai. Man atrodo, kad Europos pridėtinė vertė atsiranda, e, kurie atsiranda, turėtų būti e, susijusi su e, atitinkamos tarnybos veiksmingumu. Taigi, kaip galima pasiekti tos pusiausvros tarp pridėtinės vertės ir vertės efektyvumo, veiksmingumo atitinkamų projektų. Ir kitas mano klausimas būtų susijęs su apmokymais. Jūs minėjote, kad yra galimybė mokytis internetu. Man atrodo, toks mokymasis internetu galėtų būti tik tai papildoma e, pagalba ar papildoma programa, kuri papildo e, mokymus, normalius įprastinius mokymus, nes aš labai skeptiškai vertinu mokymą internetu. Na ir toliau Man atrodo, tas identiteto bendro klausimas yra labai svarbus. Mums reikia e, taip pat pasiūsti e, Europos sėkmingumo ženklą į išorę už Europos e, ribų. Ir mes norime, kad ši bendra Europos iniciatyva tą ir padarytų. Ačiū. Dabar vėl žodis Markus Helt kad jis galėtų atsakyti išduotus klausimus. Prašom, žodis jums. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti kai kuriuos iš jų. Ir kolegų paprašysiu man padėti, jeigu, na, tarp jų yra tokių, kurie rūpinasi labiau konkrečiais užduotais klausimais. Dabar dėl mokymo. Dėl mokymo buvo užduota daug klausimų. Dėl Ir čia mes ne visada būtinai sutarėme su nevyriausybinėmis organizacijomis visų šimtų procentų. Mes turime tam tikrą reglamentą susijusiu su mokymo programa, kurią komisija turi vystyti. Tačiau be abejo, jeigu aš sakau, kad komisija vystys mokymo projektus, mes remsimės tuo, kas jau egzistuoja. Mes nepradėsime išradinėti kažkokių mokymų, kurie bus naujai įdėkti. Tačiau pastebėjome, kad įvairių organizacijų siūlomi mokymai gali būti vienas kitą papildantis, nes vienos organizacijos yra stiprios vienoje vietoje, kitos kitoje srityje. Mes norėtume, kad būtų laikomasi bendros mokymo programos, nes mums svarbu matyti, kas tuose programos jau yra. Tad nevyriausybinės organizacijos neturėtų bijoti mūsų kišimusi, nes mes neketiname kažką iš esmės labai pertvarkyti. Mes su jomis norime bendradarbiauti. Tačiau, kai jau programa bus parengta, mes tuomet e, paskelbsime e, konkursą ir jį gali atsiliepti viena kokia organizacija ar keletas jų ir paskui e, bus rengiama mokymo programa. Tai nebūtinai turi būti tos pačios organizacijos, kurios užtikrins visą programos įgyvendinimą. Bandomųjų projektų būdų mes matėme, kad verta yra kartais suburti draugien į savanorius iš įvairių projektų, kad jie kartu mokytųsi, o paskui jie tuomet grįžtų dirbti į savo organizacijas, kuriuose dirba. Bet tačiau norėčiau pasakyti, kad programa remsis tuo, kas jau yra sukurta. Galbūt bus papildyta ir išsamesnė negu atskirų nevyriausybinio organizacijų siūlomos programos. Tai irgi bus ne tik internetinė kažkokia programa, nes internetinis mokymas buvo viena iš mokymo dalių, nes e, mes kalbame apie mokymą in situ ir paskui apie mokymą e, kitaip, mokymą internetu. Mes kombinuojame ir vieną, ir kitą. Dabar dėl kalbų. Na taip, šis klausimas jau buvo iškilęs anksčiau. Mes bandome ieškoti įvairių išeičių ir kol kas gatavo paruošto atsakymų šį klausimą neturiu. Vienas variantas būtų be abejo numatyti kalbų mokymą mokymo programuose. Ir galima būtų mokymo programos kelias kalbinės versijas parengti. Būtų galima prancūziškai, ar angliškai, ar ispaniškai mokyti savanorius. Tai būtų vienas iš sprendimų. Tačiau, kaip jau sakiau, kol kas dar paruoštų atsakymų nėra. Kita vertus, ta tarpkultūrinė patirtis sukaupta įgyvendint bandomosius projektus ir buvo sukaupta dėl to, kad žmonės nekalba tą pačią kalbą. Žmonės tiesiog, kurie būna drauge, randa patys įžeičių. Mes matome, kad tai gali būti tas dalykas, kurias turės reikiamą pridėtinę vertę. Tiesiog turime dar pasižiūrėti, kaip elgtis geriausiai. Klausimas dėl savanorystės be abejo yra labai svarbus. Be abejo, mes atlyginimo nemokam savanoriams, nes jie dirba savanoriškų pagrindų, tačiau jiems jau kažkaip save reikia išlaikyti. Taigi mes kalbame apie tam tikras išmokas. Tai yra tie tos lėšos, kurios padeda jiems pavalgyti ir pagrindinius poreikius patenkinti. Bet nes juk negalima tikėtis, kad žmonės patys save finansuos ir dar savanoriaus. Na galiausiai žmonės galbūt ten nesusikraus didžiulių turtų dirbdami, bet jiems svarbu, kad jie galėtų save išlaikyti ir patenkinti savo poreikius. Kitaip tariant, tai yra, kaip jūs sakėt, labai svarbu, kad savanoriai liktų savanoriais, o nebūtų apmokamais darbuotojais. Kad dėl taupimo, biudžeto karpimo ir panašiai. E, paprašysiu kolegės, Džiulė gal galės į tai geriau atsakyti, kai dėl savanorystės tinklo kūrimo. Tai yra tas dalykas, kuris mus ypatingai domina. Mes jau matėme įvairiuose bandomuosiuose projektuose naudojimus įvairius formatus. Dažnai su, su bandomaisiais projektais būna susiję kokie nors e, keitimais į nuomonėmis internetu, keitimasis informacija ir taip toliau ir panašiai. Yra visai lė kitų patirčių. Pavyzdžiui, yra universiteto studentų tinklas. Lumina tinklas vadinamasis. Yra įvairių būdų, kaip turėti informaciją apie bandomosius projektus ir kaip tą tinklą įgyvendinti. Savanorystės programa internetinė būtų irgi viso to proceso viena iš dalių. Tačiau, kaip aš sakiau, mes norėtume, kad atsirastų viešasis forumas, kur visi galėtų pakomentuoti, pateikti savo nuomonę, paskaityti, kas vyksta, kas, kas gero nuveikta, kad galėtų gauti informaciją žmonės ir pateikti savo komentarus. Mes norėtume tą tinklą plėtoti. Dėl Centrinės Amerikos dar norėčiau tarti poro žodžių, paskui kolegoms leisiu pasisakyti. Kad dėl Centrinės Amerikos norėčiau patikrinti, apie kurią šalį kalbama, nes yra to viena šalis susijęs su civilinės apsaugos gebėjimų kūrimu ir Vokietijos Raudonasis kryžius ketina tą projektą įgyvendinti. Tai būtų viena iš pirmųjų šalių ir paskui aš surasiu tiksliai, kuri šalis e, yra ta, kuri bendradarbiaus su Vokietijos raudonuoju kryžiumi. Džiulijai dabar suteiksiu žodį, o paskui jums surasiu atsakymą, kokia tai buvo šalis. Thank you very much. Um, I, I... Dėkoju. E, aš taip pat esu iš to paties generalinio direktorato, iš kurio yra Markus. Uh, atsakysiu į tuos klausimus susijusius su biudžetu. Tai iš tiesų yra sudėtingas e, klausimas. Komisija e, rengia labai išsamei kaštų ir naudos analizę ir e, Ir biudžetas yra toks, kad šiai iniciatyvai yra skiriama 239 milijonai atitinkamam laikotarpiui. Ir e, finansavimas bus iš atitinkamos biudžeto eilutės skirtos e, humanitarinių operacijų finansavimui, e, operacijų, kuriom, kurias administruoja Europos komisija. Jūs esate teisūs, valstybės narės parengė naują iniciatyvą. Ir Ir manau, kad šiuo metu mes galime pasakyti tokį dalyką, kad mes nu, numatėme tokį biudžetą, e, mes nu, manėm, manome, kad toks yra reali, re, realus biudžetas, siekiant įgyvendinti e, šią ambicingą programą. Todėl reikia aiškiai pasakyti, kad e, savanorių įdarbinimas yra vienas brangiausių aspektų šioje programoje ir galbūt kai, scenarių, kai kurių scenarių galbūt reiks atsisakyti šiame pasiūlyme, tačiau mums aišku tai nelabai patiktų, nes mes manome, kad tai yra svarbi programos dalis. E, jeigu mes pamatysime, kad reikia mažinti biudžetą, mes aišku tą darysime, tačiau mes turėsime e, nustatyti kažkokią ribą, kur, nuo kurios reiks keisti savo poziciją. Ačiū tavo dabar žodis, poniai Stifer, išvadams. Negaliu labai čia kažko tai daug pridurti, nes tikrai pasisakymai buvo išsamūs visi. Galbūt šiek tiek tam tikrose srityse galima būtų dar patobulinti, daugiau informacijos suteikti. Na, bet šis projektas yra tikrai puikus, sakau, tai ne todėl, kad rengiu pranešimą šią temą. Labai gerai, kad e, katastrofų nelaimio atveju daug žmonių yra pasirengę e, padėti žmonėms vietoje, tiek jaunimas, tiek vyresni žmonės. Tikrai džiaugiuosi tuo ir tikiuosi, kad dirbdami toliau kartu parengsime puikų pranešimą. Pirmininkė, dėkuoju, dabar tęsime nagrinėjimą pagal darbo tvarkę. Ponas Kešmanas vėluoja, jo traukinys tik tai po 17 valandos atvyks, todėl siūlau dabar pereiti prie 12 punkto prieš 11. ES pagalba vystimui, suteikiant geriamą į vandenį ir pagrindinės sanitarijos priemonės už Sakaro šalyse. Turime specialų audito rūmų pranešimą. 2011 metų biudžeto patvirtinimas tai yra susijęs su geriamojo vandens ir pagrindinių sanitarijos priemonių užtikrinimų už Sakario šalyse. Norėčiau dabar pasveikinti audito rūmų atstovą, pona David Butstok. Na, o mūsų komitete ponė Zaborska rengia pranešimą. Dabar žodis ponui Bostokui, tam, kad jis pristatytų savo pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie tradicinę pagalbos priemonę susijusią su geriamo vandens ir sanitarijos priemonių teikimu už Sakario šalyse. Mes atlikome auditą šios priemonės ir paprašėme, kad e, padarė išvadą, kad šis projektas leido pasiekti gerų rezultatų. E, projektas turėtų būti gyvenintas toliau. Ką komisija galėtų padaryti ir ką turėtų daryti, kad būtų pasiekta tvaresnių dar rezultatų. Kaip mes dirbome? Mes vertinome 23 projektus ir jų sėkmę Angoloje, Benine, Burkinoje Faso, Ganoje, Nigerijoje ir Tanzanijoje buvo vertinami projektai. Mes peržiūrėjome ataskaitą susijusią su projektais, pavyzdžiui, pasižiūrėjome stebėsenos ataskaitą, kurią parengė komisija ir atsėmėme ir ataskaitas, kurios buvo parengtos komisijai. Mes net buvome nuvykę į kai kurias iš tų šalių - į Nigeriją, Burkina Faso ir Tanzaniją. Ką radome ten? radome tokį ne vienalytį paveikslą. Pirmiausia, įranga būdavo įrengta, reikėdavo tik pritaikyti ją prie vietos sąlygų ir dažniausiai ta įranga veikdavo. Antra, e, poreikiai tų, kurie buvo pagalbos galėjai, gavėjai, e, būdavo patenkinami, na, išskyrus vieną kitą silpną vietą. Kai kuriais atvejais buvo pastebėta ir didesnių problemų. Trečia. Tvarumas. Matėme, kad projektai turėtų būti vertinami patenkinamai, ypač iš techninės pusės. Kitaip sakant, buvo tiekiamos standartinės technologijos ir buvo tinkamai jos panaudojamos. Tačiau mažiau pasitenkinimo buvo susiję su instituciniu ir finansiniu tvarumu vandens tiekimo projektai ir sanitarijos priemonės tiekimo projektai turi ir toliau turėtų būti veikiantis. Tačiau žinome, kad jie ir kainuoja, nes reikia atlikti kai kurios remonto sistemų darbus ir taip toliau ir panašiai. Ir reikės tu išsiaiškinti ir ateityje tie projektai taip galės ir toliau sėkmingai veikti. Mes pasižiūrėjome, kad, projekt, kad projektai gautų tam tikrų pajamų, nes, pavyzdžiui, kai iš kai kurių mokesčių, iš transporto buvo galima gauti pajamų ir situacija buvo daug, tikėjomės bus daug maž patenkinimo, už tai ką radome. Keturių projektų atveju buvo pastebėta, kad lėšų yra gaunama. Kai kur e, šalis, kur projektai buvo įgyvendinami, taip pat prisideda juos įgyvendinant, kad būtų galima uh, užtikrinti tų projektų veiksmingumą. Ir kai kurių projektų atvejais buvo rasta institucinio tvarumo problemų, nes trūko techninių žinių arba tiesiog trūko asmenų, kurie atsakingi būtų už projekto įgyvendinimą. Audito rūmai yra ta struktūra, kuri vertina, o nedaro prognozes. Mes vis tik turime padaryti išvadas ir galime pasakyti, kad daugumos projektų atveju e, trūkumų ir naudos gautos santykis buvo patenkinamas. E, tiesiog reikėtų, kad būtų tinkamai užtikrinamos projektų pajamos, kad tie projektai galėtų toliau veikti. Na ir dabar paskutinis dalykas, kurį mes pažymėjome savo, savo ataskaitoje. E, ką komisija turėtų daryti, kad gerėtų situacija. Komisija sudarė sąlygas reikiamas, kad projektai būtų e, tvarūs ir gerai gyvendami, popieriuje viskas gražu. Tačiau radome tokių atvejų, kai projektų valdymo praktika dėja netitiko teorijos. Paaiškėjo, kad yra spragų susijusių su techniniais ir ekonomikos objektais. Kartais trūko e, būdų, kaip įvertinti pasiektą pažangą. Europos komisija turėtų pasirūpinti šiais klausimais, turėtų pasidomėti, iš kur gauti lėšų projektams finansuoti. Ką rekomenduoja auditorumai? E, Visą tai yra išdėstyta pastabose. Komisija turėtų įsitikinti, kad turima e, reikiamas procedūras ir kad, ir kad tos procedūros yra tinkamai įgyvendinamos. Svarbu kad būtų tinkamai projektai valdomi ir tuomet jie sulauks visokiojopos palaromos ir duos naudos. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Merci. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Zaborskai, kad ji galėtų savo nuomonę išsakyti. Prašau. Um, merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Dėkuoju, kad patikėjote man šią nuomonę tikrai labai sunkus darbas manęs laukia komentuoti audito rūmų ataskaitą, kuri kritikuoja e, bendradarbiavimo sritį. Tikrai nelengva. 2000, 2012 m. 13 ataskaitoje kalbama apie vandenį. E, geriamą į vandenį ir pagrindinės sanitarijos priemonės užsakorio šalyse. Kaip jau ir sakiau, šis darbas gali būti labai sudėtingas, nes kaipgi rasti tą viduriuką tarp mokesčių mokėtojų e, pinigų panaudojimo ir e, reikalingų išteklių užtikrinančių gyventojų uh, E, Afrikos gyventojų išgyvenimą. Tai yra politiškai jautrus klausimas. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba specialų jį pranešėją paskyrė geriamojo, van, geriamojo vandens ir pagrindinių sanitarijos srič, priemonių srityje Karina Albikerk. Septint... Mūsų svarbiausias tikslas yra užtikrinti tvarę plėtrą, tačiau geriamasis vanduo ir sanitarijos priemonės, kaip ir maistas, turėtų būti uh, laikoma, laikomi viena iš pagrindinių priemonių uh, siekiant užtikrinti tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą. Vanduo Būtent todėl labai svarbus tarptautiniuose santykiuose ir tarptautinėje vystimo plėtros politikoje. Dabar norėčiau pasiūlyti, kad mūsų komitetas imtųsi e, šio aspekto renkdamas e, nuomonę ir surenktų klausimus, kuriuose dalyvautų užsakaro šalių ambasadoriai. Manau, kad tai būtų labai naudinga. Šis pranešimas, jo, jo tikslas tiksliau yra pasižiūrėti, ar Europos komisija e, pakankamai daro geriamojo vandens ir pagrindinių sanitarios priemonių srityje užsakario šalise. Ponas, ponui Vostokui norėčiau padėkoti už pristatymą. Europos audito rūmai patikrino 23 projektus šešiose šalyse - Angoloje, Benine, Burkina Fase, Ganoje, Nigerijoje ir Tanzanijoje. ES finansinės investicijos sudaro 219 milijonų eurų 2001-2010 metams. 46 užsakario šalise yra investuota daugiau nei 2 milijardai eurų. Audito rūmų ataskaita apima tik tai ketvirtadalį projektų finansuotų iš ES lėšų. Na, nekartosiu penkių tų stebėjimo principų, juos pristatė panas Bostokas. Norėčiau tik tai štai ką pasakyti. Audito rūmai pageidauja, kad geriau būtų komisijoje naudojamasi. turimomis priemonėmis. Dar be geriamojo vandens biudžeto procedūros metu sakiau, kad investicijos turi būti siejamos su Europos komisijos patvirtinta organizacija ir vietos organizacijų legitimiais atstovais. Taip užtikrintume realių poreikių užtikrinimą. Visas mano pastabas rasite pranešime. Norėčiau padėkoti mūsų komiteto sekretariatui už pagalbą ir lankstumą bei pastabų taiklumą. Jūsų pastabos, komiteto narių pastabos taipogi yra laukiamos, mielai atsakysiu į klausimus. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis ponui Geraro Salom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad buvo pristatytas auditorumų atliktas darbas ir jo patirtis, kalbant apie geriamą vandens tiekimą ir, ir ES pagalba vystimuisi už Sakario šalise. Norėčiau užduoti keletą klausimų, tačiau iš pradžių norėčiau pakomentuoti tai, ką tikriausiai visi iš mūsų žinome. E, norėčiau pakalbėti apie strateginę prieigos prie vandens, e, strateginį vaidmenį. Mes čia kalbame ne tik apie kovą su badu, nes vandens trūkumas yra susijęs su badavimu e, daugelį Afrikos valstybių, ypač už Sakario šalise. Tačiau kita vertus taip pat vyksta atitinkamas e, konfliktas dėl vandens ir dažnai e, dėl to kyla net ginkluoti konfliktai, kur miršta tūkstančiai, netgi milijonai žmonių. Taigi viskas, ką mes, ES, galime padaryti, kad pagerintume prieigą prie vandens e, toje Afrikos žemynų dalyje, yra taip pat mūsų kova su badu. Ir tai taip pat yra mūsų e, įnašas į e, taikos kūrimo procesą. Pagal tuos vertinimus, kurie buvo atlikti, mes žinome, kad prieiga prie vandens yra vienas iš tūkstantmečio tikslų, bet tai yra tikslas, kurio dar beveik visai nepavyko įgyvendinti. Tai yra aspektas, Jau 2000 metais mes nustatėme, kad 2015 metais turėsime pasiekti tūkstantmečio tikslų. Ir jeigu norime laikytis to užsibriešto tikslo, tai turime dabar labai pasistengti. Auditorumo ataskaita rodo, kaip sudėtinga ES yra įgyvendinti e, atitinkamus projektus susijusius su geriamo vandens tiekimu Taigi mes turime gerinti savo veiksmus, savo veiklą, bet aišku, e, vertindami projektus nuolat susidurėme su tomis pačiomis problemomis. Aišku, aš suvokiu, kad yra atitinkamos problemos, tačiau norėčiau paklausti komisijos, kokias priemonės turi ES, kad galėtų e, e, atsekti oficialios pagalbos vystimuisi vandens srityje e, įgyvendinimą. Ir norėčiau paklausti, kaip vyksta politinis dialogas su mūsų e, partneriais e, tame kontinente, kontinente ar di to dialogo metu nuolat pabrėžiamas geriamo vandens ir sanitarijos priemonių klausimas. Kaip jau minėjau, tai yra svarbi priemonė e, kovoje su badu ir taip pat e, siekiant išsaugoti taiką tame regione ir tai aišku susiję su žmogaus veikata, e, su įvairiais jos aspektais. E, čia mes turime turėti omenyje e, motinų situaciją, gimdymo situaciją, naujagimių išgyvenimo e, šansą ir tokius dalykus. Viso to, ne, tos situacijos nepagerinsime, nepagerindami geriamosios situacijos gerimo vandens situacijos regione. Ponas Geringas. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Mane stebina tas neigiamas požiūris auditorumo ataskaitoje dėl projektų susijusių su geriamojo vandens tiekimu už Sakario šalise. Ypač kritikuojama yra e, paramos gavėjų e, galimybė įsisavinti lėšas ir e, projektų ilgalaikiškumas, tiksliau neilgalaikiškumas kritikuojamas. Taigi, įsisavinimas to projekto yra tas momentas, kai naudos gavėjas tampa projekto savininku ir atsakingu už tą projektą subjektu. Tačiau mane štai kas neramina. Didelė dauguma e, projektų auditorumų yra vertinama labai netgi neigiamai. Keletą klausimų dabar norėčiau užsakyti. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar jūs nustatėte, kad tose programinėse projekto šalyse rezultatai skiriasi nuo e, tų rezultatų, rezultatų tose valstybėse, kuriuose ES teikia pagalbą biudžetui. Koks būtų jūsų vertinimas, ar skiriasi situacija? Ar biudžeto pagalbos šalise? kur e, komisija didelį dėmesį teikia valdysenos aspektui, taipogi yra susidurima su tokiomis problemomis. Ar tai reiškia, kad problemos yra susijusios su paramos gavėjų šalių gebėjimu valdyti tą pagalbą? Taip pat dar kitas klausimas. Ar vietos valdymo srityje uh, susidurite su daugiau problemų, juk geriamojo vandens projektai daugiausia savivaldybių yra e, valdomi. Norėčiau sužinoti, ar jūsų vietos partneriai yra savivaldybės ar kažkokie kitokie subjektai. Na ir dar vienas paskutinis klausimas. Galbūt ne audito rūmams, o komisijai ir mums visiems būtų šis klausimas. Dabar darbo paskirstimo srityje, dėl kurio visi sutarėme vystimosi darbo tvarkėje. Komisija nebenori e, pernelik daug projektų vien toje pačioje šalyje renkti. Trimis sektoriais tik tai stengiamasi apsiriboti. Tai arbūt, galbūt komisijai geriau e, reiktų susikoncentruoti ties e, valdymo problemomis, o ne ties techniniais projektais. Nes dabar, jeigu vykdote techninius projektus, o kartu ir valdysenos gerinimo projektus, tai e, čia kaip ir kertasi interesai ir nes jūs esate atsakingi už šias abis sritis. Taigi, kadangi lėšos jau yra ribojamos, tai ar nebūtų prasmingiau valdysenos sritį apimti, o ne stengtis apimti kaip įmanoma daugiau sričių. Pirmininkė. Dėkuoju žodis pana Newton Ben. Dėkuoju. Turiu klausimą. Dėkuoju pirmiausia už auditorumų įdomų pranešimą. Aš tik norėjau paklausti, kaip jūs atliekate auditą? Ar vienas iš jūsų, pavyzdžiui, jūs keliaujate į tą šalį ir peržiūrite projektus? Kiek laiko tai a, užima? Ir apskritai, kaip vyksta pats auditas? Pirmininkė, dėkuoju. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Regisi, kad auditorumų pranešimas, ataskaita kelia susirūpinimą. Nes mums sakote, kad iš 23 projektų, kurie vyksta skirtingose šalise ir vienur projektai vyksta sklandžiai, kaip Tanzanijoje pavyzdžiui, ir jūs suradote tik keturis projektus, kurie laikytini būtų tvariais. Jeigu teisingai supratau, 2 milijardus išleidome tiems projektams, šimtus milijonų, vandenvalos įrenginiams statyti ir sanitarijos priemonėms įdėkti. Tai iš tikrųjų yra pastaba, kuri kelia susirūpinimą. Tada aš norėčiau paklausti, kaip čia atsitiko, kad 18 iš 23 projektų yra netikę. Kaip to nebuvo pastebėta anksčiau? Kaip nebuvo pastebėta, kad yra rimtų spragų ir kad tos spragos nebuvo užpildytos. Žodis komisijai. Merci. Um, thank you very much. Dėkoju. Pasakysiu keletą pradinių pastabų, o paskui galėsiu atsakyti į jūsų klausimus. Bandysiu atsakyti į jūsų klausimus. Visų pirma, komisijai džiugu matyti, kad e, Auditorumai pripažįsta, kad buvo pasiekta pažangos įgyvendant tikslus. Ir taip pat, kad buvo pasiekta pažangos tiekiant vandenį e, e, žmonėms užsakario šalise. Taip pat komisija abejoja tuo, kad E, daugumoje projektų buvo nustatytos, atiti, nustatytas atitinkamas pro, poreikis, atitinkami poreikiai. Kai kurie iš tų projektų buvo labai ambicingi ir todėl nebuvo įmanoma įgyvendinti visų tikslų. Taip pat audito rūmai pabrėžia, kad e, kai kurių projektų rezultatai nebus matomi ilgalaikėje perspektyvoje ir tai e, susiję su institucijų silpnumu. Komisijos komentaras būtų toks. Visų pirma, e, siekiant užtikrinti institucijos patvarumą, e, pajėgų, atitinkamus pajėgumus ir taip pat įtraukti atitinkamas vietos organizacijas būtų labai svarbu ir taip pat reiktų užtikrinti privataus sektoriaus paramą. Užtikrinant ateities tvarumą e, tų šalių lygmenyje reikia e, taip pat įgyvendinti e, pagrindų sektorinės programas ir čia reikia atsižvelgti į institucijų sąrangą, taip kad tos institucijos galėtų padėti vietos veikėjams ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat reikia užtikrinti atitinkamą, subalans, e, atitinkamą pusiausvyrą tarp lėšų pervedimo ir tarifų taikymo. E, iš tiesų, e, už Sahara šalise dauguma projektų yra taikomi ypatingai pažeidžiamos visuomenės grupėms ir todėl komisija palaiko e, tą procesą, pagal, per kurį yra vystomi socialiniai tarifai ir taip pat vystomas dialogas su pagalba gaunančiamis šalimis. Taip pat audito rūmai teigia, kad E, yra trūkumų e, sanitarijos priemonių ir geriamo vandens tiekimo srityje ir kad sumažėjo veikla šioje, srity, šioje srityje. Komisija pritarė auditorumams, aišku, buvo nepa, nepakankamai padaryta praeitie, kad būtų pasiekta šių tikslų. E, ir todėl mes inicijuojame naujus projektus, ypač kaimo vietovėse. Na ir paskutinis e, klausimas, kurį pakomentuosiu, tai yra tai, kad auditorumai rašo, kad nepaisant e, atitinkamų procedūrų komisija e, nesugeba pateikti tvarių rezultatų atitinkamų projektų. E, ir e, jai trūksta vertinimo įrankių. Komisijos atsakymas būtų toks. Dauguma komentar, e, projektų, kurie e, atsispindi šiuose komentaruose, yra inicijuoti 2005 metais ir tuomet buvo nustatyti aiškus tikslai, ir, kurie galioja visiems mūsų projektams. Toliau dėl rekomendacijų. Komisija atsižvelgia į juos ir pritarė jiems ir komisija jau ėmėsi atitinkamų veiksmų, kad pagerintų situaciją ir e, mes e, esame pasiekę atitinkamos pažangos šioje srityje. E, dėkoju, tai buvo mano bendrieji komentarai, o dabar atsak, pabandysiu atsakyti kai kuriuos e, parlamentarų užduotus klausimus. Dėl maitinimosi 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu komisija bandys nustatyti programas, kurios pagerintų prieigą prie geriamojo vandens ir maisto tiekimo saugumą. E, ir mes būtent į tas programas įtrauksime maisto tiekimo saugumą. Taip pat mes žadame e, dirbti m, mm, e, gyvendinti projektus tose e, šalise ir tose vietovėse, kur žemės ūkis vaidina svarbu vaidmenį. Toliau kitas klausimas buvo susijęs su parama iš biudžeto. Parama iš biudžeto nebuvo įvertinta ir mano asmeninis komentaras būtų toks. E, yra labai nedaug šalių, e, kuriuose mes teikiame biudžeto paramą e, už Sakario šalise. Yra tam tikrų valstybių, kur buvo teikiama biudžeto parama. Pavyzdžiui, Burkina Fasas yra viena iš tokių šalių ir mes gavome teigiamą šios veiklos įvertinimą, jeigu aš gerai prisimenu. Toliau apie valdyseną ir apie e, techninių projektų nefinansavimą. Manau, kad komisijos požiūris yra toks. Mes turime dirbti abiejose sritise, tai reiškia, mes turime gerinti valdysenos procesą ir taip pat E, turėtume užtikrinti privataus sektoriaus investavimą, o tam reikia sukurti investicijoms palankę aplinką, tai aišku tiesiogiai susijęs su valdysenos klausimais ir mes bandysime dirbti šioje srityje, bet taip pat reikia užtikrinti geriamo vandens tiekimą ir atitinkamų sanitarijos e, priemonių tiekimą e, žmonėms taip pat atitinkama vandens tiekimo ir kanalizacijos sistema, taigi tam reikalingi atitinkami techniniai projektai. Jeigu gerai supratau, buvo užduotas klausimas, kaip mes e, veikiame e, konkrečioje šalyje, kaip mes nustatome projektus. Ne, netoks buvo klausimas, tai tuomet gerai, e, baigsiu, ačiū. Pusavėlę parolį. Po... Ponas Dieva, dėkoju. Na, nežinau, mano klausimas bus toks klasikinis klausimas. Nes, man atrodo, netaip reikia atsakinėti klausimus. Mes turime politinį pareiškimą gautą iš komisijos ir gavome lūkesčių sąrašą tam tikrą. Mes nenorime politinių pareiškimų, mes norime žinoti, ką darysit, kad būtų galima išspręsti problemas, kurias paminėjo auditorumai. Jūs savo atsakymę minėjote, kad, kad procesai dar nebuvo įdingai įdėkti 2005 metais, o dabar viskas įdėkta, viskas pagerėjo. Na gerai, parodykite mums praktiškai, paaiškite, o kas buvo įdėkta konkrečiai, kas vyksta. Parodykite, kaip kasdieniai žodžiais kalbant mes galėtume suprasti, kasgi konkrečiai buvo pagerinta, kodėl padėtis jūsų nuomonė pagerėjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gal galėtumėte išvardinti, mes padarė tą, na, trečią. Prašom, laukčiau tokio atsakymo. Monsieur Gerens, vous avez la parole. Kolega Gerens, prašom. Oui, euh, madame... Dėkuoju. Gerbama pirmininkė. Po išgirstų atsakymų man kilo dar daugiau klausimų, negu kad jų turėjau. Taigi norėčiau dabar sužinoti, kaip jūs dirbate dabar. Kai yra atliekamas projektas, yra bendrasis pagrindas nustatymas, uh, kuriame yra pas, nurodoma, kad štai Ugadugų e, geriamojo vandens prieiga e, bus e, įrengta tam tikrame kvartale, pavyzdžiui. Tam, kad projektas būtų tvarus, galima dirbti keletą skirtingų būdų. Projektas turi būti skiriamas visiems ir mokiems, ir nemokiems potencialiems e, vartotojams. Jeigu tai yra mokumo problema, tai ją reikia išspręsti. Ko gero, ne komisija e, amžinai e, mokės e, už vandenį. Taigi čia jau paramos gavėjas, partneris turi užtikrinti projekto ilgalaikiškumą. Na, o jeigu tai yra susiję su mokesčių surinkimu, Tai e, jau yra, pavyzdžiui, Vogadugų e, savivaldybės problema. Na, jeigu projektus rengiate tik tai mokiems, e, galimai mokiems vartotojams, tai tikrai gražių ir puikių projektų galima parengti. Na, o aš norėčiau sužinoti, ar komisija taiko bendrai pagrindą visiems projektams tai yra, ar visose projektuose skurdžiausiams žmonėms vandens tiekimas yra prioritetas. Ar tai yra standartinis kriterijus? Ar visiems projektams tai yra taikoma? Jeigu ne, tai tada reikėtų diferencijuoti nereikėtų čia nesusipratimų jokių įvelti ir išsiaiškinkime e, šiuos dalykus prieš tesdami diskusiją. Juk piliečiai turi teisę žinoti, mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, taigi reikia tai išsiaiškinti. Ar situacija dar gali būti pataisyta. Jeigu problema yra susijusi su finansavimu, tai gal reikėtų dirbti su partneriu. Mano klausimai tiek komisijai, tiek auditai skiriami, auditor rūmams skiriami. Norėčiau paprašyti auditor rūmų pateikti jūsų um, trukmės vertinimą. Aš pats pasakysiu, kaip aš tai vertinu. Štai pavyzdžiui, 2013 metais prasideda projektas. Nustatomas bendrasis pagrindas, projektas įgyvendinamas 2016 metais, pradedamas įgyvendinti 2016 metais. Įgyvendinimo etapas e, trunka ketverius metus, taigi štai 2020 metais techniška prasme projektas yra baigtas ir perdodamas e, gavėjui. Taip gavėjas įsisavina projekte. Dabar kaip jūs, kaip jūs vertinate tą trukmę, ar 2020, 2022, 2025 metai yra atskaitos taškas, mano manimu, tas atskaitos taškas turėtų būti bent jau kokie 2000, 2030 metai. Norėčiau išgirsti iš jūsų kokiais kriterijais remiantis jūs tą ilgalaikiškumą ar trukmę projekto matuojate. Gerai būtų visiems e, štai tokius dalykus išsiaiškinti pirmiausia. Pirmininkė, dėkoju, na, o dabar žodį vėl suteiksiu komisijos atstovui. Alors, je n'ai pas son nom. Oui, oui je n'ai pas son nom. Donc, J'ai l'impression, voilà. Euh, je m'appelle Dalamangas et je viens de Devco. Esu iš Devco. Mano vardą ir pavardę girdėjote. Man atrodo, kad klausimas bus skirtas auditorumams, jeigu aš teisingai supratau, sako mums atstovas. Jūs taip pat sulaukėt klausimų, o paskui suteiksime žodį auditorumų atstovui. Klausimų buvo užduota visiems, sako ponas Gerens. Dėl vertinimo kriterijų, man atrodo, ir, ir be abejo, auditorumai turėtų atsakyti. Tačiau vertintojas turėtų turėti tam tikrus e, elementus, kuriais remiamas jis vertina. Nes jais remiantis projektai vertinami apskritai. Pirmas klausimas. Buvo toks, ką konkrečiai nuveikėm. kad situacija pagerėtų. Aš jau sakiau, kad nuo 2005 mes įdėgėme kokybės palaikymo grupė, kiekvienas projektas yra aptariamas ir visi asmenys su projektu susiję turi teikti siūlymus tam, kad projektas e, pagerėtų. Projektus į patys jų tikslai turi būti gerinami. Mes turime kiekvieną kartą aptarti atskirus projektus, ar ne? Tiesiog iki 2005-ųjų tos grupės vertinimo nebuvo. Kažkur sėdėjo kažkoks žmogus, kuris parengdavo projektą ir tiesiog projektas toliau gyvendavo savo gyvenimą. O dabar vyksta su politikais ir su inžinieriais, ekonomistais e, diskusijos dėl kiekvieno projekto kalbame apie projekto tvarumą ir panašius dalykus. Mano požiūriu, tai yra reikšmingas pagerinimas, kai dėl monitoringo, dėl stebėsenos. Taip, tai vyksta, kiekvienoje delegacijoje tai vyksta ir mes gaudame ataskaitas ir paskui atliekame vertinimą. Taigi projektai nulatos stebimi. Jeigu paklaustumėte, ką veikiame praeitais metais ar pasarusius dviejus metus. Galėčiau pasakyti, kad taip, egzistuoja tam tikros sistemos, kurios leidžia e, įvertinti projektų sėkmę ir ar tą bus galima padaryti po keletą metų. Tie galėčiau šiandien pasakyti. <coughs> Merci. Dėkoju. Dabar žodis ponui Bostok. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti kuo geriau man visus klausimus. Pradėsiu nuo paprastesnių. Kaip mes atlikom e, auditą ir kokiais resursus pasitelkėme? Na, buvo atliktas iš tikrųjų labai reikšmingas darbas. Ir mes dirbome pasitelkę dešimt kolegų iš auditorumų, kurie pilną darbo dieną ar nepilną darbo dieną dirba auditorumuose. Mes E, galėtume pasakyti, kad šie asmenys darė štai ką 15 ir 16 straipsniuose ataskaitos reikėtų pasižiūrėti, ką tiksliai jie tai asmenys veikia. Ir tiesiog tie asmenys nuvyko į kai kurių projektų gyvendinimo vietą ir norėjo, kad galėtų palyginti, kas buvo išdėstyta popieriuose apie projektus ir ką jie rado vietoje. Kai dėl vietos partnerių, ponas Gerens uždavė klausimą, vietos struktūros E, su kuriomis bendradarbiavime yra susijusios su vandens tiekimo ir sanitarijos priemonių dėgymu. Komisija teisingai elgėsi dėl biudžeto paramos ir projekto gyvendinimo, e, finansuoja tos projektus. Mes čia negalime jums pateikti lyginamojo, lyginamųjų kažkokių duomenų, kaip sekasi ten, kur valstybėms teikiama biudžeto pagalba gyveninti projektus ir kaip sekasi ten, kur projektai yra finansuojami kitaip ponas Görans formaliai yra teisus. Sakydamas štai ką, kai projektas patenka į pagalbos gavėjų rankas, tai tuomet jie yra atsakingi už tą projektą. Tačiau komisija savo vidaus procedūros yra numačiusi štai ką. Ji turi padaryti viską, kad tas projektas bus įgyvendimas taip, kad ilgalaikiai perspektyvus būtų patenkinamas ir turi būti užtikrinta, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai nebus išvaistyti be reikalo, kai jie turės ilgalaikį poveikį. Ponas Gerins klausė, koks yra mūsų referencinis vertimo laikotarpis. Mes taikome tos pačius standartus kaip Luksemburge, kaip Londone, kaip kitur. 30-40 metų. Taigi nieko tokio labai dramatiško. Mes atvykome atlikti audito 2011 ir žiūrėjome tokius projektus, kurie per dešimtmetį 2000 metų turi būti gyvendinti. Arba žiūrėjome taip pat tos, to, ir tokius projektus matėme, kurie nuo pat pradžių klostėsi nekaip. Kai kur matėme, kad trūks finansinės paramos projektams. Taigi 20-30 metų e, yra, sakyčiau, kai kurių projektų atveju optimistinis labai laikotarpis. Komisija taip pat paminėjo e, kokybės paramos grupės, kad būtų galima projektų problemas išspręsti. E, sakoma, kad tai yra nulatiniai asmenys bendradarbiaujantis su projekto įgyvendintojais. 2005-aisiais tos grupės pradėjo veikti, tačiau e, kaip ir dažnai nutinka, komisija čia ne visai teisi, nes tos grupės, e, man atrodo, nedirba prie projektų susijusių su vandens tiekimu ir sanitarijos priemonių tiekimu. Nes ne, ne, negalėčiau teikti, kad buvo kaip nors geriau negu kiti kontroliuojami vandens tiekimo projektai. Išvada būtų tokia, kai kurios interesuotos pusės nebuvo patenkintos auditorų rūmų ataskaita. Štai ir pranešėja minėjo, kad, na, ne visai palankus mūsų, ne visai palankus mūsų išvados, tačiau labai gaila, bet mes kalbam apie tai, apie tos rezultatus, kokius radom, apie tai, kokie jie turėtų būti. Dėkuoju. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pane Görens, jums žodis vėl. Taip, jūs teisus, šis darbas tyrai. Tai tikrai nėra lengvas, kai reikia prikešamai pirštų rodyti tai, kas netinkama yra. Tačiau mano manimu galima būtų atskirti tuos kraštutinius atvejus, kai kažkas tai buvo pagautas nusikaltimo vietoje. Tam, kad piliečiai savo vertinimo neremtų būtent tokiais atskirais atvejais. Ko gero, svarbu yra tai padaryti. Vertinimas yra labai delikatus dalykas. Norėčiau auditorumų paklausti. Jeigu jūs taikytumėte tuos pačius standartus Europos Sąjungos lygiu, man atrodo, iki 2015 metų valstybės narės e, turi į nacionalinius teisės aktus perkelti vandens direktyvą. E, vandens tiekimas turi būti tvarus. Taigi norėjau paklausti, ar netrasite tokių pačių surprizų kaip ir Afrikoje, nes bent jau kiek aš žinau, yra tokių šalių, kuriuose vandens direktyvos nuostatos tikrai nėra įgyvendintos toli gražu. Tai yra susiję ir su finansavimu ir vartotojų apmokėjimu už paslaugas. Taigi tikrai reikėtų atsargiai tai pasižiūrėti. Aš pats susidūriau su tokiais vertinimais ir tokiais atvejais. Priežiūros projektas buvo pridedamas kas kartą prie tokių projektų, e, kurie e, nebuvo teigiamai vertinami. Tai tiek ligoninių srityje, tiek vandens srityje. Štai pavyzdžiui, Laose buvo tokių ligoninių, kurių finansavimas nebuvo užtikrinamas ilgalaikiame laikotarpyje. Dabar, kad ir Europoje man nurodykite tokią ligoninę, kurią pilnai išlaiko e, sveikatos draudimo fondai. Juk finansavimas čia yra svarbus. Reikėtų taip pat į tai atsižvelgti tam, kad e, įvertintume, ar audito rūmų vertinimas nebuvo pernelyg neigiamas. Jeigu yra kažkokių tai išvelninančių aplinkybių, tai reikėtų tai ir pasakyti. Dabar kaip e, rasti sprendimą tokioms situacijoms? Kaip per ateinančius metus galima būtų išgelbėti tuos neigiamai vertintus projektus? Ko gero, tai dėlėtume išskirti šioje diskusijoje. Tai yra svarbiausia. Dėkoju, sako pirmininkė. Mūsų keliami klausimai yra didelės svarbos, ypač kiek tai yra susijęs su parlamento vaidmeniu politinės kontrolės procese. Toliau žodį vėl suteiksiu audito rūmų atstovams ir komisijos atstovui tam, kad jie atsakytų į pono Gerenso pastabas. Na, o mūsų komitetas gal pats turėtų ad hoc kontrolės procedūras e, numatyti tokioms neraminančioms situacijoms. Taigi, žodis e, komisijos atstovams, o po to poniai Zaborskai, kad jį išvadas padarytų. Gerbiamą pirmininkę, norėjau porą pastabų išsakyti. Pirmiausia, dėl audito rūmų geriamojo vandens projektų vertinimų, kurie nepriklauso kokybės paramos grupiai. Šie projektai buvo patvirtinti per daug griežtesnę uh, E, procedūrą, per konkurso procedūrą, juos vertino keletas vertintojų. Tai nėra komisijos identifikuoti projektai, tai yra nevyriausybinių organizacijų, vietos vyriausybių projektai. Būtent tie projektai buvo vertinami. Norėčiau, kad pirmiausia tai išsiaiškintume. Taip, kai kurie projektai savo tikslų galutinių nepasiekia. Vieną pavyzdį galiu pateikti. Štai Tanzanijoje vykdomas projektas. Vienas iš jo tikslų buvo e, vandenvalos įrenginių pastatymas. Tie įrenginiai nebuvo pastatyti, taigi projektas tikslo nepasiekė. Bet e, tikslas nebuvo pasiektas todėl, kad e, biudžetas nebuvo pakankamas. Todėl e, vandenvalos renginiai buvo numatyti antrajam etapui. Na, o pirmojo etapo projektas nebuvo sėkmingas. Ir tai e, yra dėl finansavimo trūkumo. Finansavimas buvo antrajam etapui suteiktas. Taigi nėra viskas tik tai juoda arba balta. Reikia pasižiūrėti atskirai e, kiekvieną projektą ir pasižiūrėti, kas ir dėl ko nepavyko, ką galėtume padaryti tam, kad galima e, būtų išgelbėti situaciją negalime sakyti, kad 80 projektų e, buvo nesėkmingi, o 20 projek procentų projektų tik tai buvo sėkmingi. Labai su, supaprastinta čia būtų situacija, jeigu taip sakytume. Dėkoju. Pirmininkė. Dabar žodis poniai Zaborskai galutiniams išvadams padaryti ir pasiūlymams pateikti. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Manau, kad šios diskusijos buvo tikrai labai išsamios ir jos e, tikrai labai naudingos. Džiaugiuosi, kad e, kolegom susidarė toks pats įspūdis dėl auditorumo ataskaitos, koks susidarė ir man e, geriamo vandens ir sanitarijos priemonių tiekimas ir, ir to tiekimo užtikrinimas yra labai sudėtinga problema ir e, sunku išspręsti e, šią problemą. Tai yra tokia sritis, e, kurioje mes tą tiekimą nu, turime užtikrinti skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir kuo uh, E, skurdžiau e, gyvena tas regionas, tuo yra sudėtingiau pasiekti tų tikslų. Manau, kad mūsų e, komitetas turėtų diskutuoti, aišku, tikriausiai jau kitų laikų turėtų diskutuoti apie referencinius kriterijus kada gali būti teikiama biudžeto pagalba. Mes turime turėti omenyje, kad biudžeto lėšos E, numatytos dešimčiai metų, o per, nu, o per laikotarpį nuo 2001 iki 2010 metų e, komisija investavo pakankamai lėšų ir tai yra daugiau nei milijardas eurų. Tokios buvo investicijos skirtos šiai sričiai, o tai yra tikrai didžiulė suma. Ir kuomet E, galvojame apie kriterijus, kuomet teikiama biudžeto pagalba, aš norėčiau su jumis pasidalinti savo asmeninę patirtimi. E, kriterijai, e, kurie taikomi skiriant finansavimą šulinių, vandens, geriamo vandens šulinių kasimui, būtų, buvo tokie Komisija sakė, kad reikia daugiau nei penkių metų praktikos to operatoriaus ar, ar to tokio šulinio e, statytojo. Iš tiesų, tai, tai yra kriterijus, kurio neįmanoma įgyvendinti. Turėkite omenyje tai, kad mes čia kalbame apie skurdžiausiai gyvenančius regionus. Ten neįmanoma rasti žmogaus, kuris turėtų e, didesnę nei penkių metų patirtį šulinių ir, ir vandens siurblių statymo e, srityje. Taigi, manau, kad mes turėtume e, veik, dirbti šiek tiek tiksliau ir nuosekliau ir turėtume e, atsižvelgti į esamą situaciją tame regione. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms e, dalyvavusiems diskusijoje. Ir aišku, aš mielai išklausysiu jūsų pastabų dėl savo nuomonės. Madam. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo laikotarpis ponios Zaborskos pranešimų yra sausio 31 diena 15 valanda. Balsuosime dėl šios nuomonės vasario 19 dieną. Dabar pereisime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, o paskui pereisime prie pono Kešman pranešimo. Dabar pereiname prie devintojo klausimo. Mes pasakėme, kodėl tarputvarkė pakeista dėl to, kad vėluoja traukiniai. Taigi, kalbėsime apie ES ir Madagaskaro Respublikos žvejybos partnerystės susitarimą. Ir dabar, vėliau nebagaiždama, suteiksiu žodį mūsų ekspertui parengusim šią nuomonę. Tai yra kolegė Izabela Liovin. Thank you, Madam Chair. Well... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš ką tik atvykau žvejybos komiteto, ten irgi galiu pasakyti, kolegoms buvo kilę problemų dėl uh, traukinių, lėktuvų ir panašiai, nes e, sniego daug ir problemų gausu. Mano nuomonė dėl žvejybos partnerystės sustarimo tarp ES ir Madagaskaro yra susijęs su naujųjų protokolu tarp ES ir Madagaskaro Respublikos. Apimamas yra dviejų metų laikotarpis, pradedamas nuo 2013 metų sausio 1. Aš esu savos iniciatyvos pranešimo autorė dėl e, žvejybos politikos išorės dimencijos. Balsuota jau buvo dėl to dokumento plenarinėje sesijoje ir dokumentų buvo plačiai pritarta. Svarbiausi dalykai yra štai kokie. Turime būti politiškai nuoseklus, kai kalbam apie vystomąją politiką ir kai kalbame apie žvejybos politiką. Kaip žinia, žvejybos sustarimai, kuriuos pasirašė ES, buvo dažnai kritikuoti. Buvo sakoma, kad stengiamasi besivystančių šalių resursus išnaudoti ir tiek, kad nebuvo laikomasi svarbiausių tvarumo principų, geros valdysenos principų, demokratijos principų ir panašiai. Mes dabar e, vystome verslą gerbdami demokratijos principus ir žmogaus teisės. Manau, kad mano pranešimas sulaukė plataus palaikymo būtent dėl šių dalykų. Ir kituose susitarimuose turėtų būti laikomasi tų principų, bet prie to dar grįšiu. Grįžkime prie šio specifinio protokolo su Madagaskaru. Tai yra susitarimas dėl Tuno tie sustarimai turės didelis įtakos smulkiesiems žvėjams. Nes mm, šiaip tūnas žvejojamas toli nuo pakrantės. O tūnas yra viena iš tų žuvies rūšių, kuri migruoja. Ir tą, tą, tą žuvį tenka sekti, ją žvejoti labai plačiose teritorijose. Protokolas su Madagaskaru yra labai svarbus ES ir susijęs su žvejyba Indijos vandeninė. Naujasis protokolas padidina sektorinės pagalbos dalį nuo 352 tūkstančių eurų per metus iki 550 tūkstančių eurų per metus. Sektorinė pagalba turėtų padidėti, turėtų taip pat atsirasti daugiau stebėsenos, daugiau mokslinių vertinimų ir taip toliau ir panašiai. Turėtų taip pat būti daugiau vertinimų susijusių su nacionaliniais žuvų ištekliais ir jų valdymu. Šis susitarimas yra sveikintinas dalykas būtent šiuo požiūriu, nes Žinome, kad nedaug mokslinio bendradarbiavimo kol kas vyksta tarp Madagaskaro ir ES mūsų aptariamoje srityje. Tiesiog erdvės gerinti tą bendradarbiavimą dar yra, nes Madagaskarui taip pat reikia pagerinti savo mokslinį darbą, kad būtų galima tinkamai dirbti vadinamame Tuno komitete. Naujame protokole vienas dalykas kelia susirūpinimą. Tai yra konfidencialumo nuostata. Tai yra naujas dalykas e, tokio pabudžio protokoluose. Aš jau jį mačiau keletą kartų. Norėčiau su komisija dar kartą tai aptarti. Nes iš tikrųjų kelia susirūpinimą, kai mes apie skaidrumą kalbėjome tiek daug kalbėjome apie pilietinę visuomenę, apie, apie jos teisę žinoti ir panašiai labai daug. Kalbėjome apie tai, kad būtina turėti maksimumą duomenų apie žuvininkystę, apie žvejybą kitose vandenyse, o dabar ta konfidencialumo nuostata numato, kad bet kuriuo metu su ES laivais susijusi informacija Madagaskaro vandenyse bus laikoma konfidencialia. Na, iš tikrųjų, labai aptakiai formuluoti. Visus duomenys galima laikyti slaptais. Ir aš manau, tai yra kritikuotina nuostata, reikėtų tai pakeisti, atsižvelgiant į protokolo dvasę. Žimtinės nuostatos e, reiškia, kad jeigu yra žuvininkystės sutarimai su tam tikra šalimi, tai reiškia, kad visi ES laivai gali žvejoti tose vandenyse ir tuomet nebereikia šiandien sudaryti dvi šalių kažkokių sutarimų. Tai yra gerai. Yra naujų nuostatų susijusių su elektroninių duomenų keitimusi. Tai irgi yra geras dalykas. Aš norėčiau pabrėžti ypatingai tokį puikų dalyką, kuris yra štai koks. Yra numatytos ribos ryklių žvejybai, nes rykliai anksčiau nebuvo skaičiuojami. Jeigu pažiūrėtume į sugavimų duomenis, tai galėtume pasakyti, kad 55-58 procentai visos sugautos žuvies būdavo rykliai. Kai kurie iš jų e, taip pat yra ta rūšis, kurie, kurie, kur, rūšis, kurie yra nykstanti. Taigi, yra kelios rūšys, penkios, šešios rūšys ryklių, kurios yra saugotinos. Jeigu būtų galima būsimuosius e, žuvininkystės susitarimų protokolus su kitomis šalimis įtraukti tas žuvų apsaugos nuostatas, tai būtų irgi puikus dalykas. Dabar, kai dėl žuvininkystės ir visomosios pagalbos nuoseklumo. 208 straipsnis Lisabono sutartie turėtų būti tinkamai gyvendinamas 2009 nu, metais. Po perversmo Madagaskare ES nutraukė jai vystomąją pagalbą. Kaip pasakyta, kotonų sustarimų 96 straipsnėje. Paskui buvo užmėgstas politinis dialogas su Madagaskaru. Buvo siekiama vėl, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės, kad būtų įdėkta demokratija ir panašiai. Dabar netgi naujajame protokole yra numatytas toks paragrafas 8c straipsnis, kur yra pasakyta, kad jeigu ES pastebės, kad buvo pažeistos pagrindinės teisės, žmogaus teisės, kurios yra numatytos 26 kotonų sustarimo straipsnėje, tai tuomet ES laivai turėtų nutraukti žvejybą tuose vandenyse. Mes tuo būdu pasakome, kad jeigu bus pažeistos žmogaus teisės, jeigu bus pažeistas partnų sutarimų 96 straipsnis, mes nutraukėme vienašališkai tą sutarimą. Daug yra pozityvių aspektų šiame susitarime, šitam protokole, kuriais galima pasidžiaugti. Tačiau niekaip nesuprantu, kaip parlamentas galėtų ratifikuoti šį susitarimą. Kodėl reikia rimtis 96 kotų susitarimo straipsnių? Prisimenu, kad dar iki kalėdų mes diskutavome dėl sustarimo su Gvinėja Bisau, analogiškų sustarimų. Ten vėlgi buvo 96 straipsnis kotonų sustarimo. Pranešėja, ponė Maisner, nenorėjo renkti nuomonės dėl šio susitarimo, nes bendradarbiavimas su Gvinėje Bisau yra nutrauktas, suspenduotas. Ir aš bijau, kad tas pats gali nutikti su Madagaskaru. Komisija aišku pasakys, kad na, taip, buvo daug pasiekta pažangos Madagaskare, jos siekiama ir toliau, ir taip toliau ir panašiai rinkimai turėtų vykti netrukus pavasarį. Visą tai puiku. Aš manau, kad po rinkimų galėtume tam sustarimui pritarti. Tačiau mano nuomonė, mes turėtume pasiūlyti žuvininkystės komitetui nepritarti šiam sustarimui tol, kol dar neįvyko demokratiniai rinkimai demo, e, Medaskare, kol nebuvo atkurta demokratija. Juk nėra nieko, kas mums sakytų ir aiškiai rodytų, kad turime susitarimų šiam pritarti šiemet. Net taip yra buvę atveju, kai sutikimo nedavė Europos parlamentas e, visus metus, pavyzdžiui. Ir e, žvejybos veikla galėdavo vykti pagal kažkokius preliminarius susitarimus. Ir aš manau, kad kol rinkimai nevyko Madagaskare, tol negalim pritarti tam sustarimui, nes mes turėtume pabrėžti šio principo svarbą. Jeigu mes, laikome, jeigu mes taikome nu, susitarimo 26 straipsnį, tai tuomet neturėtume pritarti šiam susitarimui, kur yra pasakyta, kad jeigu nesilaikoma, kad susitarimo 9 ir 96 straipsnių, tai tuomet susitarimas sustabdomas tais atvejais, kai pažeidžiamos svarbiausios žmogaus teisės. Tai štai tokia būtų mano nuomonė. Lauksiu, ką pasakys šešėliniai pranešėjai ir pasižymėsiu jų mintis. Dėkoju. Uh, for... Dėkoju už šio pranešimo pristatymą. Dabar pati savo suteiksiu žodį. Aš palaikau jūsų nuomonė, tai yra jūsų ponė Levin nuomonė, e, kad mes neturėtume pritarti šiam susitarimui tol, kol Madagaskaras e, taikys 96 kotonų susitarimo sutartį, tai yra tikrai šokiruojantis dalykas ir mes neturime jokių būdų pritarti konfidencialumo nuostatai, nėra jokios priežasties Tai dėl kurios techniniai duomenys apie žvejybą turėtų būti slepiami nuo visuomenės. Ir aš norėčiau paprašyti, kaip mes darėme anksčiau, e, kad šio komiteto pirmininkė turėtų prieigą prie visų mokslinių dokumentų, kuriuos turi komisija. O dabar suteiksiu žodį ponui Kešmen. Thank, thank you, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nesu e, socialistų frakcijos pranešėjas šią temą, tačiau visų pirma turiu atsiprašyti dėl to, kad atvykau vėliau, bet e, kadangi aš esu pranešėjęs dėl kotonų susitarimo pakeitimo, aš pritariu tam, ką pasakė pana Leven, ypač dėl to, kad žvejybos veikla būtų nutraukta e, tuo atveju, E, kai yra e, pastebimi žmogaus teisų pažeidimai. Mums atrodo, kad tai būtų neefektyvu ir iš tiesų ta nuostata, kurios laikomasi, ji yra susijusi su e, abipusiu susitarimo atvejais. Ir e, viso, visais atvejais Madagaskaro vyriausybė turi kažką pasakyti, todėl e, mums tai kelia bejonį ir tokiu būdu nėra galimybės vystyti dialogą ir todėl mes palaikome pranešėjos nuomonę ir aš laukiu e, diskusijų socialistų frakcijoje šiuo svarbiu klausimu. E, mes turėtume e, laikytis kotonų principų, e, jeigu jie yra veiksmingi. Dėkuoju toliau ponas Noiser. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir taip pat norėčiau ypatingai padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad Izabela Liovin labai aiškiai mums paaiškino, kodėl mes, vystimosi komitetas, turėtume atmesti šį susitarimą e, tol, kol Madagaskare neįvyks demokratiniai rinkimai. Mes norime paremti demokratizacijos procesą, tačiau kita vertus turėtume e, daryti spaudimą Madagaskarui. Ir jeigu e, politinis nuseklumas turėtų e, viršyti vystimosi politiką, tai tada tokiais atvejais kaip Gvinėjos Bisau atvejais, kaip Madagaskaro atvejais dabar čia mes turime aiškiai žuvininkystės komitetui pasakyti e, savo kaip vystimosi komiteto nuomonę, nes mūsų kriterijai yra žmogaus teisės, teisinė valstybė, demokratizacijos procesai. Ir todėl mes atmetame šį sustarimą, kol Madagaskare neįvyks demokratiški rinkimai. Ačiū žodis komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Galbūt nekartosiu to, ką sakė ponė Lovin dėl tų priimtinų dalykų laikinajame, priminsiu, protokole. Šis protokolas dviem metam numatytas. Na, bet galbūt detaliau du klausimus paliesiu. Nes atrodo, kad jūsų komitetui jie problematiški atrodo. Pirmiausia, tai būtų konfidencialumo išlyga. Tai yra nauja nuostata, nauja išlyga. Ne pirmą kartą tokią naudojame, bet būtent čia pirmą kartą. Su Mozambiku štai, pavyzdžiui, susitarime yra tokia e, nuostata ir su Mauricijos sala tokia nuostata yra. Jie yra stengiamasi ne slėpti informaciją, pavyzdžiui, apie Europos žvejybinių laivų veiklą. Tiesiog stengiamės taip apsaugoti duomenis. Europos Sąjungos e, ekonominiai subjektai laikosi visų numatytų reikalavimų, štai pavyzdžiui, laivų stebėjimo sistemos reikalavimų, jokie šie reikalavimai nėra pažeidžiami. Dar pasakysiu, kad konfidencialumo sąlyga neprieštarauja nuostatoms, kurias nustatė regioninė žvejybos organizacija dėl migra, migruojančių rūšių. Na, o antrasis dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai kad ši nuostata jokių būdų nekliudo uh, nacionalinių Madagaskaro ir laivų vėliavos valstybių nacionalinių nacionalinėms institucijoms nekliudo gauti informacijos apie laivų veiklą. Beje, kai kurie duomenys tiesiog susijęs su pačių laivų saugumu. Informacija yra informacija susijusi su um, žvejybos um, ar su žvejojimu kiekiu yra prieinama. Tiesiog informacija susijusi su konkrečiai laivų veikla nėra teikiama, nes tai gali pakengti įmonėms operuojančiams šioje zonoje. Na, o kitas dalykas kurį norėjau aptarti, tai būtų mūsų santykiai su Madagaskaru. Dėrybininkai jokių būdų niekada nesistengė nesilaikyti e, jau primtų sprendimų pavyzdžiui, dėl pagalbos nutraukimo. Niekada ir niekur, nei Briuselėje, nei Antananaryve, komisijos dėrybininkai nesiskyrė nuo EAS kolegų tam, kad būtų užtikrintos tos e, ribos šio darbo, apie kurias jūs kalbėjote. Beje, dar turime vieną naują dalyką. Praėjusį šeštadienį ponia Ašton padarė pareiškimą. Galbūt tą pareiškimą jums perdosiu po savo pasisakymo. Jame yra sakoma, kad Madagaskaro institucijų veikla yra vertinama teigiamai ir atrodo, jog situacija jau apsiramina ir bus netgi rinkimai rengiami gegužės mėnesį. Na, aš nežinau, ar dabar reikėtų laukti gegužės mėnesio. Nežinau, ar jūsų komitetas mano, kad iki gegužės mėnesio sustarimo reikėtų netaikyti. Aš tik tai pasakysiu, kad šio susitarimo pobūdis nėra tas pats, kaip kad vystamosios pagalbos pobūdis. Čia tiesiog Europos Sąjunga ir priekrantės, priekrantės valstybė turi susitarti. Beje, ši valstybė yra vienas, viena iš svarbiausių Indijos vandenino valstybių. Laikantis ponios Lovin aptartų taisyklių demokratiškai, kaip kad jis sakė, ir subalansuotai reikia ieškoti sprendimo. Na, galime tiesiog ne, nepasirašyti susitarimo, tada mes nežvėjosime toje zonoje. Madagaskarui tai taip pat pasiekmių turės, kaip kad ponė Lovin sakė, sektorinės paramos srityje. E, mūsų parama yra didžiulė. Madagaskaro institucijoms reikalingas yra finansavimas tam, kad būtų užtikrinama geresnė, geresnė kontrolė, geresnė priežiūra, tam, kad e, taip pat būtų geriau organizuojamas regioninės organizacijos, žvejybos organizacijos darbas. Na, aš suprantu jūsų išsakytą nuomonę, tiesiog norėčiau e, šios papildomos e, informacijos jums suteikti dėl šio e, dėl šios e, dėl šio sustarimo netaikymo, kuris būtų nenaudingas Madagaskarui. Ponas Kešman dabar. Dėkoju. Norėjau pasakyti štai ką. Tik paskutinę savaitę plenarinėme posėdėje mes prieėmėme EPA sustarimą. Mes kalbėjome, mes kalbame apie sustarimą, kuris pamina pagrindinius žmogaus teisų apsaugos standartus. Žmogaus teisų apsauga regisi ir, ir, ir tinkamas jų gyvenimas regis mums yra nieko vertas dalykas, kad galėtume galbūt vėliau kažkada pasiekti pradinių kažkokių rezultatų, e, ekonominių rezultatų. Liūdna, kad taip yra. Be abejo, susidursime su situacija, kad visos, ša, kad, kad mūsų ten laivai nežvėjus, žvėjus kitų šalių laivai, bet juk tai neturėtų būti mums kažkoks pas, kažkokia paskata e, ratifikuoti sustarimą, kurio negalime ratifikuoti pagal savo principus. Mane Liovin, ačiū. Ačiū, ponia Kešman, jūs pasakėte tai, ką aš norėjau pasakyti. Komisija bando pasakyti, kad mes turime du variantus, arba bus susitarimas, arba susitarimo nebus. Tačiau, e, sakoma, kažkai kiti žvejos tuose vandenyse. Tačiau aš sakau, kad mes irgi turime du e, variantus, arba laikomės savo principų, kuriuos esam apsibrėžę, arba jų nesilaikom. Mes negalim sakyti, kad kai kuriais atvejais e, žmogaus teisų pažeidimai netokie dideli, kai kuriais didesni ir taip toliau ir panašiai. Negalime iškoti pasiteisinimo, kad galėtume žvejoti toje zonoje. Jeigu pasiremsime kotonų sustarimu, mes turime pagerinti situaciją ir 96 straipsnių turime pasiremti tam, kad paspaustume tas šalis, kurios norime, kad įdėktų daugiau demokratijos. Ir čia jokių išimčių būti negali. Nes tai būtų iš tikrųjų labai blogas signalas pasisas Europos parlamento, jeigu staiga mes pritartume tam žvejybos susitarimui iki tol, kol nebuvo surinkti, surinkti Madagaskare demokratiški rinkimai. Aš manau, kad, na, iš tikrųjų, daug žadanti informacija yra ta, kad jūs sakėte, kad rinkimai ten tikrai neva žada įvykti. Ir ankstesnis prezidentas sakė, nekel savo kandidatūros šiuose rinkimuose ir tai yra iš tikrųjų geras dalykas. Pasiektas dėrybose su Madagaskaru. Na, viskas klostosi teisingai, tvarkoj. Bet juk turime užsitikrinti tinkamą žuvininkistės valdymą Indijos vandenyne. Bet jo nebus niekur, jeigu ieškosime kažkokių susitarimų, sutarimų su diktatoriais, su neatsakingais lyderiais besivystančiuose šalyse. Tai nėra tai tas dalykas, kuris padeda skatinti tvarę e, žuvininkystę. Dėkoju. Merci beaucoup. Dėkoju. Iki sausio 28 dienos 12 valandos galite teikti pakeitimus, na, o balsavimas dėl ponios Izabel Lovin nuomonės vyks vasaro 19 dieną. Na, o dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Turime 20 po baigti. Rekomendacija tarybai dėl jungtinių tautų principo pareiga apsaugoti. Iš karto žodį suteiksiu ponui Kešmanui, jis yra pranešėjęs šio klausimu. Taigi, ponė Kešman, prašom. Thank, thank you, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums ir komitetui už tai, kad Jūs lankščiai sureagavote ir pakeitėte darbo tvarkę. Atrodo, kad uh, šiaurės šalis, tokias kaip Jungtinė karalystė ir Prancūzija sniegas ištiko netikėtai ir Belgija, todėl mano traukinys vėlavo, taigi dėkoju Jums už Jūsų lankstumą. Ir aš tikiuosi, kad neišnaudosiu visų 20 minučių. E, taip pat labai atsiprašau už tai, kad ši rekomendacija yra kol kas pateikta tik anglų kalba, greitai e, ji bus pateikta visomis kalbomis dar iki to, kol mes pereisime prie esminių diskusijų. Tačiau šita pareiga apsaugoti A2P angliškai yra susijusi su genocidu Ruandoje ir su tarptautinės bendruomenės nesugebėjimu įsikišti. Tuo metu jungtinių tautų sek generalinis sekretorius e, prašė tarptautinės bendruomenės e, leidimo įsikišti į tą konfliktą, kad būtų apginta, apgintos vietos gyventojų teisės. Tas klausimas kilo nuolat, dabar jis kyla e, esant tokiai situacijai e, Sirijoje ir kitose šalise. Tai yra 2005 metais parengta Junktinių tautų in iniciatyva ir to principo esmė yra tai, kad suverenumas yra ne tik teisė, bet taip pat ir pareiga. A2P pareiga apsaugoti e, reiškia, kad e, e, reikia apsaugoti vietinius gyventojus nuo tokių nusikaltimų kaip etniniai valymai, genocidas ir, ir taip pat ma, ma, ir ma, masinių žudinių. Taigi, e, Šis, ši iniciatyva remiansi ant trijų ramščių. Visų pirma, valstybė yra įsipareigojusi apsaugoti savo e, gyventojus nuo, nuo žudimo ir nusikaltimų. E, toliau taip pat tartutinė bendruomenė turi prisimti atitinkamus įsipareigojimus ir e, reikia ieškoti taikių priemonių ir jeigu nepavyksta išspręsti konfliktų taikomis priemonėmis, tuomet tarptautinė bendruomenė gali įsikišti, pavyzdžiui, taikyti ekonominės priemonės, o ginkluotas įsikišimas visuomet yra laikomas kaip jau paskutinė priemonė. E, mes čia teikiame rekomendacijas Europos išorės veiksmų tarnybai E, aš su savo politiniais patarėjais susitikau su EIVT e, ir e, atitinkamo komisijos generalinio direktorato atstovais ir aš pristačiau mūsų komiteto nuomonę ir paklausiau, kaip mes galėtume paraleliai veikti taip pat ir humanitarinės pagamo, pagalbos rytyje. Aš manau, kad pareiga apsaugoti yra sveikintinas principas ir jis visiškai paklūsta tarptautiniai e, humanitariniai teisiai. E, tačiau taip pat jis turėtų laikytis prevencijos principo, kuris neturėtų kirstis su humanitarinė, humanitarinė veikla. Tai reiškia, mes turime e, aiškiai atskirti šias veiklos rytis, nes kitaip mes sukelsime grėsmę savo humanitarinės pagalbos veiklai. Ir ta pareiga įsikišti, jinai yra taikoma tik tuo met, kai, kai, kai nebėra kitų veiksmų. E, iki tol EIVT turėtų pasitelkti diplomatinės priemonės, didinti pajėgumus diplomatijos srityje, e, taip pat įvesti ankstyvojo perspėjimo sistemą, taip pat taikyti įvairias sankcijas e, ir įvairius atskaitomybės mechanizmus. Tarptautinė bendruomenė e, taip pat e, turėtų taikyti atitinkamas priemonės ir taip pat e, tarptautinė bendruomenė ir tarptautinės organizacijos turėtų dalyvauti taikant šitą jungtinių tautų principą. Aš pateiksiu dar tolimesnės pataisas dabartiniam tekstui ir ten pabrėšiu apie apie tą pareigą apsaugoti ginkluotų konfliktų atveju ir ES vaidmenį. Taip pat mes turime suvokti, kad Afrikos sąjunga e, pirma turi prisimti įsipareigojimų įsikišti, jeigu tam tikra valstybė nesugeba apginti savo gyventojų. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad pa pareiga apsaugoti ir šito principo vystimasis turėtų e, atitikti tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas. Aš laukiu jūsų komentarų ir norėčiau padėkoti sekretoriatui už pagalbą rengiant šios rekomendacijos projektą. Ačiū. Ačiū dabar žodis panai Gerens. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Maiklui kuriam pagaliau pavyko čia atvykti. Dėkoju už um, pasisakymą dėl pareigos apsaugoti. Mano manimu, pareiga apsaugoti yra kokybiškiausias dokumentas parengtas jungtinėse tautose dėl skurdo. Labai gaila, bet šio principo autorių ketinimų, ketinimų nepavyko įgyvendinti. Be to, tai jau tampa tikra referencija, šis principas tampa tikra referencija, jis yra naudojamas kitose jungtinių tautų dokumentuose. Jį yra daromos nuorodos. Šis dokumentas yra tikrai puikus, nes viskas yra pasakoma labai aiškiai. Yra atskiriamos tiesioginės ir netiesioginės konfliktų priežastis. Tiesioginės priežastis būtų e, tokie nelabai svarbus įvykiai, kurie gali tapti tuo e, galutiniu lašu perpildančių kantrybę. Na, o netiesioginės priežastis, priežastis būtų skurdas. Skurdas. E, yra dažnai susijęs su nacionalinės arba vietos valdysenos nebuvimu arba neveiksmingumu. Ir šie du faktoriai yra glaudžiai susiję, tai yra tiesiog kažkoks uždaras ratas, kaip iš jo dabar išeiti, nes kai valstybės neturi pakankamai pajamų, nėra ekonominės veiklos, nėra pajamų, nėra biudžeto, valstybė negali savo funkcijų užtikrinti ir už, ap, užtikrinti saugumo savo piliečiams. Man atrodo, kad e, mums uh, labiausiai turėtų rūpėti pareiga apsaugoti principas. Jis gali e, būti taikomas Sirijoje, Konge, Sudane, Čečienijoje, e, Vakarų Balkanuose bei Malija, jeigu pasiremtume tais pastarųjų metų konfliktais. Tačiau Aš nenorėčiau, kad mūsų komitetas pernelyg kuklę poziciją užsiimtų šioje srityje. Jeigu yra kažkoks tai komitetas galintis pasiūlyti sprendimų pagal pareigą apsaugoti principą, tai ko gero tai būtų mūsų komitetas, komite, vystimo komitetas ir mes čia turime tapti svarbiausiais. Turime dalyvauti visose diskusijose kaip lygiverčiai partneriai su kitais komitetais. Mes turime e, siūlyti sprendimus, kai karinis sprendimas nėra įmanomas. Beje, aš beje norėčiau atiduoti pagarbą Prancūzijai už intervenciją Malyje. Tai buvo vienintelė valstybė sugebėjusi pasipriešinti e, Malio teroristų ketinimams. ketinimams. Tačiau e, visi puikiai žino, kad e, kariniai veiksmai didelės svarbos turi e, operacijos pradžioje ir jie neturi ilgai trukti. trukti. Mūsų komitetas turi apie tai pagalvoti. Tikrai darbo turėtume šioje srityje, kaip neduoti peno teroristams veikti. Na, o Michaelui Kešmanui tiesiog norėčiau palinkėti tinkamas išvadas padaryti ir palinkėčiau, kad tinkamai būtų organizuojamas darbas šio komiteto. Pirmininkė, e, jūs abu nedalyvavote posėdžio pradžioje. E, aš e, sakiau, kad intervencija Malija buvo būtina, bet to nepakanka. Ir kad be jokios abejonės vystimosi komitetas po karinės intervencijos turės tikrai svarbų vaidmenį. Aš jums galėsiu netgi kopiją savo pasisakymo išsiųsti. Na, o dabar žodis EIVT atstoviai, poniai Kristinai Peilon. Dėkuoju, pirmininkė. Mes galime tik pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas e, skiria tokį dėmesį minėtą mūsų principui pareiga apsaugoti. E, parengta nuomonė be abejo prisidės prie sprendimų prieimimo. Tai, e, pareiga apsaugoti yra vienas iš svarbiausių jungtinių tautų principų, kai bandoma įdėkti taiką ir saugumą. Be abejo, tai yra tas principas, kuriam mes pritarėme, mes Norime, kad atsirastų daugiau abipusio supratimo šiuo klausimu, taip pat, kad atsirastų supratimo dėl įgyvendinimo nuostato. Be abejo, diskusijos labai savalaikės dabar, nes yra būtina tinkamai pasirenkti diskusijoms, kurios šiaip vyks birželio mėnesį Generalinėje asamblėjoje jungtinių tautų. Na, aš m, tikiuosi, kad prevencija bus minimas kaip vienas iš svarbiausių dalykų. Pre, prevencija taip pat yra vienas svarbiausių dalykų Europos Sąjungai. Pirmiausiai tai yra kreipiama dėmesį, jeigu tenka imtis intervencijos, karinės intervencijos prevencijos. 73 metų rezoliucijoje priimant buvo diskutuojama taip pat apie prevencijos principą. Tarptautinė bendruomenė buvo klausima, tuomet keliamas klausimas, ką gali padaryti pre, tarptautinė bendruomenė e, prevencijos rytyje. Taip pat buvo minima ir būtinybė kurti pajėgumus, ilgalaikius pajėgumus, kad būtų galima tinkamai apsaugoti žmonės nuo e, masinio smurto. Mes labai atidžiai e, peržiūrėsime tą primtą rezoliuciją ir nuomonę ir renksimės diskusijoms. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau trumpai, trumpai paminėti. Be abejo, mes pritarėme klausimui susijusiam su būtinybė, aps, būtinybė apsaugoti humanitarinių paslaugų teikėjus, humanitarinį darbą dirbančius žmonės ir struktūras. Dėkoju už jūsų darbą. <coughs> Merci. Ačiū. Dabar žodis poniu Kašmanui išvadoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Panas Kašman. Noriu padėkoti kolegai Giorins už jo pasisakymą. Ir jis teisingai mums priminė, kad, na, nėra jokių saistančių nuostatų susijusių su e, pareiga apsaugoti. Egzistuoja dokumentas, kuris nuolatos minimas. Juo naudojamasi arba ne, tačiau mes turime turėti politinės valios arba gal jos neturėti, kad būtų imtasi veiksmų tam, kad toks dokumentas, saistantis dokumentas atsirastų. Mes turime pareigą, bent jau komitete, bent jau kelti klausimą dėl to, dėl ko šaliai sunku tinkamai tvarkytis, e, e, ar, kodėl šaliai sunku surinkti mokesčius, kodėl uh, sunku atlikti vienus ar kitus veiksmus. Ir mes žinome, kad dėl lėšų trūkumo dažnai e, nepavyksta tinkamai gyveninti demokratijos skurdžiausiose valstybėse. Na, Išorės veiksmų tarnyba turėtų kelti klausimą dėl pajėgumų kūrimo. Ir aišku, vėl turėtume pasakyti, kad vystomoji pagalba nėra tas dalykas, į kurį galima žiūrėti bet kaip. Tiesiog prezidentas Van Rompoj pasiūlė. Pas, lik ir sutinka su tuo, kad valstybos siūlo mažinti vystamosios pagalbos biudžetą gal 10 procentų, tai būtų uh, E, iš tikrųjų labai e, baisus žingsnis, nes tai nuvesi daugybę nusikaltimų ateityje. Aš manyčiau, kad turime aiškiai apibriežti savo principus ir kriterijus, nes e, svarbu užtikrinti, kad šis principas būtų tinkamai gyvendinamas Sirijoje, Libijoje, Malyje ir kitur. Vis šių šalių poreikiai turi būti tinkamai įvertinti, turime suprasti, tie pavyzdžiai turi padėti mums suprasti, kaip geriau apsaugoti piliečius, kaip civilius žmonės apsaugoti, ką, ką turėtų daryti tarptautinė bendruomenė tokiais atvejais. Na, tas smurtas, kurį matėme Ruandoje, irgi turėtų mums būti pamoka. Mes turėtume išmokti kartą ir visiems laikams, kad daugiau tokiams situacijoms pasikartoti leisti negalima. Mes e, žinome, kad kai kas nieko neveikdamas išlošia labai daug. Tik tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau priminti, kad iki sausio 30 dienos vidurdienio galite teikti kolegos pakeitimus. Pono Kašpan nuomoniai balsuosime vasario 19 dieną. Dabar mūsų posėdis baigėsi. Grįšim prie darbo ryto ryte, 9 val. ryto susirinksime į koordinatorių posėdį, o 10 val. kviečiu susirinkti visus puskomiteto narius. Dėkoju ir visiems gero vakaro. Bon. Bon. Il faut parler des